The, uh, we have just one item uh, to vote uh, for uh, this morning, but before... Kągi balsuojame, bet dar prieš balsavimą aš norėčiau pakviesti visus, pabandyti, ar veikia aparatūra. Kviečiu visus balsuoti tiesiog e, iš, išbandant aparatūrą. I close the vote. Balsavimą baigiu. Dar kartą kolegos bandomasis balsavimas. Kviečiu visus balsuoti. Dabar viskas gerai. Ar visi jau spėjote prabalsuoti? Aš pamiršau savo e, kortelę. Ir po minutės man ją atneš. Jeigu viena minutė neblogai, galim palaukti, bet mes galėsim tiesiog įskaičiuoti jūsų balsą, juk vieną balsą netaip sudėtingai skaičiuoti. Kągi, Kągi, tuomet balsuojame dėl siūlymo projekto, dėl rezoliucijos, dėl transeuropinių energetikos infrastruktūros tinklų peržiūros, reglamento peržiūros. ITRE, ITRE žodinis klausimas ta pačia tema yra pateiktas komisijai praeitą pirmadienį Strasbūrė buvo pateiktas šis klausimas ir jis buvo aptartas Strasbūrė. Ir dabar kviečiu visus balsuoti už prieš susilaikant. Prašau balsuoti. You are fine, Mr. Bucket? Super. I close the vote. Baigiame balsuoti. 70 kolegų balsavo, 55 balsavo už, 15 prieš. Taigi rezoliucijos projektas patvirtinamas. Dėkoju kolegos. Dabar perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo. Ir tai yra 2021 metų biudžeto gairės, trečiasis skyrius. Norėčiau kolegoms <clears throat> priminti, kad gairės yra pirmoji rezoliucija, kurią patvirtina parlamentas pagal biudžeto procedūrą ir ten išdėstomi parlamento lūkesčiai dėl kitų metų biudžeto rezoliucija bus tvirtinama balandžio mėnesio plenarnėme posėdėje ir tai tokiu būdu bus suteikiamos gairės komisijai prieš tvirtinant e, biudžeto projektą. 44, 45 minutės skiriamo šioms diskusijoms. Ir tai bus galimybė tiems kolegoms, kurie dalyvauja darybose dėl daugiametės finansinės programos, pranešėjams, kitaip tariant, išsakyti savo nuomonę apie dabartinę uh, E, dėrybų situaciją. Taip pat e, pakviesiu visus pasisakyti apie vykstančias dėrybas ir norėčiau pakviesti visus kolegas, kurie norės pasisakyti, užsirašyti horizontaliai tiesiog kortelę pastatyti, tokiu būdu e, bus lengviau sekretoriatui pastebėti jūsų norą pasisakyti. Kągi, pradėsime diskusijas. Pradėsiu pats, pir, pirmiausia, kaip pranešėjas pasisakysiu. Mėly kolego, šešėliniai pranešėjai, e, įvairių programų pranešėjai, turint omenyje, kad dar nėra pasiektas susitarimas dėl kitos daugiametės finansinės programos, 2021 m. biudžeto gairėse reikia pirmiausia priminti, kokia yra parlamento bendroji pozicija dėl daugiametės finansinės programos ir mūsų atveju Čia yra aktualios programos ITRE e, rėmose. Tai yra InvestEU, Horizontas ir kitos programos. Kalbant apie 2021 metų biudžeto gairės, aš manau, kad reikia taip pat priminti, kad parlamentas turi būti stiprus. 120 milijardų eurų horizontas programai yra labai svarbu tam, kad Europa būtų atspari ateičiai ir būtų konkurencing, konkurencinga. Ir dabar siūlomi skaičiai yra tikrai kur kas mažesni nei reikalinga šiai programai. Kalbant apie pirmąją kategoriją, būtų labai svarbu, kad ES galėtų pasiekti savo tikslus - skaitmenis perėjimas, pramonės konkurencingumas, parama MVI, energetinis perėjimas, laikantis Paryžiaus susitarimo. Labai svarbu užtikrinti tinkamą finansavimą skaitmeniniams pokyčiams. Taip pat labai svarbu, kad ES mažiau priklausytų nuo trečiųjų šalių, ir visi komisijos siūlomi skaitmenės Europos programos apkarpimai ir taip pat infrastruktūros tinklų priemonės finansavimo lėšos, jų mažinimas, tas siūlymas turi būti atmest, atmetamas. MVI yra labai svarbus klausimas mums, Europai, ir tokios įmonės yra ekonomikos esminė dalis ir labai svarbu pasirūpinti, kad nuo kozme prie kitos bendros rinkos programos būtų perinama ir taip pat strateginių investicijų fondas, EPSI ir kitos finansinės priemonės InvestEU taip pat. ITRE labai daug dirbo pastaraisiais metais, kad būtų užtikrinamas teisingo perėjimo fondo finansavimas ir mes toliau to sieksime, už tai kovosime ir tikimės, kad komisijos pastarasis pasiūlymas galiausiai bus atspindėtas kitame biudžete. Šios programos yra labai reikšmingos nes, aišku, čia svarbu vaidmenį suvaidina ir agentūros, kurios įgyvena ES politiką. Dėl to labai svarbu, norėčiau tai priminti, užtikrinti tinkamą finansavimą ir personalą ENISA GS, EBEREK agentūroms, nes tai yra pačios aktualiausios agentūros mūsų darbe. Ir galiausiai visi pripažįstame, kad ketvirtadienį vyks neįlinė vadovų taryba. Ir mes matėme skaičius, kuriuos pasiūlė pirmininkas Šarlis Mišelis. Ir bent jau mano nuomonė, nors žinau, kad daugelis kolegų parlamente tam pritarė ir daugelis kitų komitetų pirmininkų, tai nėra pakankama. Horizontas Europa net mažiau finans, siūloma finansuoti nei siūlė Suomija gruodžio mėnesį. Skaitmeninėms programoms finansuoti irgi siūloma mažiau nei siūlė komisija. Tas pats dėja pasakyti nėra apie skaitmeninės Europos programą, nors ten skaičiai šiek tiek geresni nei siūlė Suomija. Kosmoso programa šiek tiek pagerėjo lygnant su Suomijos pasiūlymu. 30 procentų, man atrodo, mažiau bet vis tiek yra kur kas mažiau nei siūlė komisija. Europos gynybos fondas, e, jo finansavimas didesnis nei siūlė pirmininkavusi Suomija, tačiau e, kar, kar, karinio dislokavimo programui vėlgi e, buvo sumažinamas finansavimas, tai išeiname į nulį. Ir tolesni apkarpimai agentūrų finansavimui siūlomi. Taigi, pasiūlymas visiškai kitoks nei mes aptarėme, nei tai, ką mes patvirtinome Europos parlamente. Uh, Ir mano nuomonė, tai kelia grėsmę ES gebėjimui susitvarkyti su naujais iššūkiais ir problemomis, kurios laukia. Ačiū už tai, kad manęs išklausėte, o dabar norėčiau pakviesti šešėlinius pranešėjus pasisakyti. Dvi minutės kiekvienam kalbėtojui skiriamos ir po to kviesime pasisakyti ir kitus kalbėtojus. Taigi iškart socialdemokratų Nina Galvės Munos yra mūsų šešėlinė pranešė. Ačiū pirmininkė. Aš sutinku su pagrindinėmis mintimis, kurias išsakėte jūs, ponia Busoj. Ir tikrai galiu irgi išreikšti susirūpinimą dėl to, kad yra vėluojama siekiant susitarimo dėl daugiametės finansinės programos ir tai labai neigiamai konkrečiai paveiks situaciją. Pavyzdžiui, dėl mokslinių tyrimų programų tokie vėlavimai gali reikšti, kad 5000 mokslininkų darbo vietų bus prarasta, tai paveiks ir universitetus, ir mokslinio tyrimų institutus. Kaip sakė ponas Busoj, mes negalime taikstyti su pasiūlymu dėl Horizontas Europa programos, kur finansavimas yra kur kas siūlomas mažesnis nei siūlė Suomija. Aš labai pritariu pirmos kategorijos reikšmiai, tai yra skaitmeninė rinka, nes tai sukuria iš tiesų pridėtinę vertę, kalbant apie ES veiksmus šiose srityse, kovojant su skubiais iššūkiais, tokiais kaip kad e, siekti, kad iki 50 metų Europa būtų neutrali klimato atžvilgių ir taip pat nulis, nulinės CO2 emisijos. Šis tikslas yra labai svarbus, kalbant apie žalį kursą ir tai dera su ES įsipareigojimais dėl Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo. Mes turime pabrėžti, jog reikalingas ambicingas biudžeto projektas, kuriam pritarė keturių frakcijų pirmininkai, įskaitant ir skaitmeninės Europos, pavyzdžiui, programą. Ir tai yra labai svarbu, kad norint, kad Europa galėtų gyventi skaitmeninėme amžiuje ir užtikrinti skaitmeninį suverenumą. Taip pat investicijos į mokslinis tyrimus ir plėto yra labai svarbios, nes mokslinių tyrimų ir plėtros investicinė spraga Europoje 410 milijardų eurų per metus. Kalbant apie kosmoso programą, mums reikia pasirūpinti, kad investicijos būtų pakankamos, kad pasiektumėme žalio kurso tikslų. Taip pat reikia mąstyti ir apie tai, kad reikia skatinti naujus papildomus nuosavus išteklius, Tai galėtų būti ir ar finansinių sandorių apmokestinimas, ar kiti šaltiniai. Taigi parlamentas siunčia aišku signalą, kad mums reikia daugiau išteklių, jeigu norime pasiekti ambicingų tikslų, kurių užsibrėžėme ateinantiems metams. Nes priešingų atveju kyla pavojus, kad mes negalėsime atremti ateities iššūkių ir prisidėsime prie to, kad piliečiai vis labiau nusivylę europinių projektų. Dėkoju, ponia Galvės Munijos. Renių frakcijos vardu Valerija Haja. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti už nuomonės projektą dėl 21 metų e, biudžeto projekto. Gera nuomonė, o Renių frakcijos vardu norėčiau atkreipti dėmesį į tris mūsų frakcijai svarbius dalykus ir pateiksime, bet jie daug pateikimų. Pirmiausia, jau buvo priminta, kad reikėtų toliau kalbėti apie nusų išteklių sistemą. Mes parlamente parlamente. E, žinome, kad aktualus klausimas. Aš pati priklausau dėrybų dėl nuosavų išteklių komandai. Taigi, manau, kad e, kai galba eina apie DFP, tikrai svarbu prisiminti naujus nuosavus išteklius, nes tai duotų daug naudos. Kitas dalykas - MVI, nes jos taip pat turėtų gauti lengvesnę prieigą prie finansavimo, tai yra labai svarbu tam, kad šios įmonės galėtų vystytis, tai svarbu Europos Sąjungai. Ir lygiai taip pat labai svarbu ginti tokias programas kaip skaitinė Europa, nes tai leistų investuoti į būsimas technologijas, kaip kad e, saugumo ir dirbtinio intelekto technologijas. Dėkoju. Ir dabar žaliųjų fraktas vardu ponas Rasmusenas. Uh, Dėkoju. 21 metų biudžetas yra gerokai kitoks, lyginant su ankstesniais biudžetais ir dėl šios priežasties mes žaliai manome, kad mūsų nuomonė turėtų būti tvirtesnė nei lyginant su ankstesnėmis nuomonėmis. Kaip jau sakė kolegė ir iš Renių, mes turime rimtai dėrėtis ir kaip matome daug pasiūlymų, tačiau e, iš tiesą sakant, tik Europos parlamento pasiūlymą kalbam apie tai, kad reikia siekti bendrų tikslų, kaip kad klimato uh, apsaugos tikslų, ne vien tik tais užtikrinant klimato neutralumą iki 50 metų, bet galbūt iš tikrųjų reikia pasirūpinti, kad 3 procentai viso finansavimo būtų skiriama moksliniams rimams. Tačiau visur kitur juk finansavimas yra mažinimas, ypač ir ITRE e, srities projektams. Na ir galbūt iš tikrųjų nutiks taip, kad įtrio projektams skirtos lėšos galiausiai bus skiriamos e, sanglaudos politikai, žemės ūkio politikai ir tikrai nesinorėtų, kad, e, kaip sakė kolegos, e, būtų mažinamas finansavimas horizontas Europai programam arba skaitminiai Europai ir mažesnės programai. Čia skaičių gal neminėsiu, tačiau iš tikrųjų kalba eina apie svarbės temas ir svarbius elementus. Ir pirmininkas Mišelis apie tai kalbėjo ir aš manau, kad mes turime aiškiai pasakyti, kad Ir tai turiu pat pasakyti ne vien tik tais DFP darybinė komanda, bet ir kiti, kad įtrė e sritis yra labai svarbi ir svarbus ne vien tik turinys, bet ir pasiūlymų kokybė. Ir aš manau. Taigi aš manau, kad lyginant su ankstesnėmis savaitėmis ir pasiūlymais, dabar žaliųjų manimų pasiūlymai yra geresni, tačiau turėtume um, dėti daugiau pastangų kovoti už geresnius siūlymus. Trys kolegos dar nori pasisakyti. E, panas Nika, koordinatorius, dėkoju, ponė pirmininkė. Taigi dėl horizontas Europai bei skirimo finansavimui, tai tas finansavimas tikrai nepakankamas. Na, kaip ir buvo a, iš ankstinio finansavimo galimybė, bet dabar E, finansavimas labai smarkiai sumažintas ir veikiausiai bus labai sudėtingai gyventinti ypač mokslinio tyrimų srities programas. Taigi turime gerai suvokti, kokie yra mūsų prioritetai, nes tuo pačiu metu mums buvo pasakyta, kad reikia daryti investicijas, pavyzdžiui, vandenilinės technologijas į uh, Um, automobilių baterijas tam, kad įgyvendintume tą žalį kursą, Tai reiškia, kad reikalingas finansavimas šioms ir kitoms programoms e, skirtoms naujoviškų technologijų vystymui ir dėgymui. Aš manau, bet finansavimo tai užtikrinti bus labai sudėtinga ir dėl šios priežasties turime atmesti um, pasiūlymus dėl finansavimo mokslo tyrimų programoms. Taip pat nelabai aišku, kaip viskas galiausiai veiks praktikoje, nes juk turime um, mm, pereimo, pertvarkos fondą. Uh, Ir aš manau, kad reikėtų daug diskutuoti dėl pertvarkos fondui skirto finansavimo, nes numatytos sumas yra pakankamai mažas. Yra regionų, kur tebe naudojama anglis ir reikalinga parama tam, kad galima būtų atsisakyti anglimi grindžiamos ekonomikos. Yra ir kitų regionų Europoje, kur um, labai išsivyščiusi pramonė, uh, ir netgi galima kalbėti apie e, pramonės monokultūras ir sunaudojame daug energijos ir dabar čia faktiškai laistytuvo principų visiems po truputėlį paskirstima. Na ir veikiausiai be tinkamo finansavimo nepavyks įgyvendinti anglies atsisakymo programų. Ir vietoj to, kad anglies būtų atsisakyta 30 metais, matyt, tai vyks tik 50 metais. Mes visi tai puikiai suvokiame ir manau, kad svarbu, jog visi prisimtų savo atsakomybę, nes e, be finansavimo negyvensime žaliojo kurso, tai turime aiškiai įvardyti, o šiaip noriu patikoti pirmininkui už visas pastangas, nes manau, kad reikia viską tiešiai šviesiai vardinti. Dėkoju, dėkoju iš tiesių žodžius ir ponas Tesmadevskis iš EKR. Atsiprašau, ponas Tusanovskis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, tikiuosi, kad neužbėgau už akių ponai Krasnodorskiai profesoriai. Na, šiaip norėčiau padėkoti už nuomonę, ji yra labai kokybiška. Ir beje, norėčiau atkreipti dėmesį du dalykus. Jūs juos jau ir paminėjote. Konkrečiai, tai uh, e, EUSPAS. Uh, E, tai yra kosmoso erdvės programai skirimas finansavimas ir ši programa e, galiausiai pakeis jau anksčiau egzistavusias e, agentūras, kosmoso agentūra ir GSS, GNSSS, tai yra uh, už Koperniką ir Galilėjus atsakingos agentūros, nesu patenkintas nes nėra numatyta padidinti finansinius ir žmogiškuosius išteklius. Kaip žinia, Mes jau daug esame kalbėję apie agentūras atsakingas už Galilėją, Koperniko programas ir mūsų įtrė komitetas jau nurodė, jog reikia padidinti šias ryčiai skiriamą mūsų žmogiškuosius ir finansinius išteklius, tačiau kol kas nėra pasiektas turimo dėl finansavimo didinimo. Kitas dalykas tai yra BEREK agentūra atrodo, kad ir šios agentūros e, e, užduočių ratas plečiasi, kalbėme apie technologijų dėgymą, jo svarbą. Tai reiškia, jog reikia ir šios agentūros um, išteklius, žmogiškuosius, finansinius didinti, jeigu norime, kad ši agentūra atliktų savo užduotis. Taigi štai tiek iš mano pusės. Dėkoju. Dėkoju. Pone Kasnovski. Panoliau e, SND ponas Gairis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, kolegos jau išsakė daug dalykų, tai iš esmės pritariu e, jiems ir bendrai nuomonės krypčiai. Nuo kalbant apie DFP dėrybų tvarkaraštį, Tai norėčiau atkreipti kolegų dėmesį iš tai, ką prieš septynerius metus, panašiai šiuo metu, vasario viduryje, palaikėme tarybą. Ir jau faktiškai buvo baigtos dėrybos. Tačiau, kol techniškai viskas buvo įgyvendinta, kol um, nacionalinėse parlamentuose buvo ratifikuotas nusvišteklių uh, e, reglamentas, kol buvo surašytos uh, um, operacinės programos, uh, baigėsi 14 metų ir faktiškai nebuvo skiriamas europinis finansavimas tuo laikotarpiu. Taigi, uh, Vėl panaši situacija, vėl vasario vidurys ir atrodo, kad ketvirtadienio sutarimas nebus pasiektas. Taigi, jeigu prisiminsime, kaip viskas vyko 13 metais, tai nežiūrint kitų susitarimų, mes jau gerokai vėluojame. Ir tai reiškia, kad jeigu prisiminsime, kiek bus problemų, pavyzdžiui, įgyvendinant, atliekant programų techninį pasirinkimą, tai bijome, kad 2021 metai bus prarasti ir tai reiškia, kad įtre e, komitetas neliks patenkintas, nebus skiriamas finansavimas, bent jau to mastu, kokio norėtųsi mokslinio tyrimo srityje. Taigi, e, kai žiūrime, kiek yra technologinių užduočių, tai bijau, kad šie metai bus prarasti. Pritariu kolegoms dėl to, Kaip yra su um, DFP mokėjimo mechanizmais, bet tikrai reikėtų dėkti daug pastangų tam, kad 2021 metai nebūtų prarasti. Dėkoju ir dabar ponas Grudler, žalių frakcija. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, visiškai pritariu tam, ką jūs sakėte. Taip, sutinku svarbu, o kalbant apie kosmoso erdvę, tai kaip jau ir kolega prieš tai minėjo, ir be jūs pats minėjote, tai mano manimu labai svarbu prisiminti, jog parlamentas e, reikalavo, kad iš pagal DFP būtų skiriama 6,5 16,5 milijardo mokslinio tyrimams ir 21 e, metais mm, jau yra konkrečių tikslų kosmoso srityje ir dabar tarsi viskas uh, turėtų būti jau konkrečiai skirstama programams, kas dar nepadaryta. Ne, ir iš tikrųjų gerokai sumažintas finansavimas įvairiems programams ir e, agentūrams, įskaitai ir GNS. E, ir tai yra agentūra, kuri neturi pakankamo finansavimo, nors jai tenka svarbių užduočių. Ir jų jinai negali gyvendinti. Bet čia ne vien tik tais GNSS yra ir kitos agentūros, kurios turi užtikrinti programų įvykdymą. E, O tam, kad programas įgyvendintume, reikalingas finansavimas, kad pasiektume europiečiams svarbių ambicingų tikslų. Dėkoju, ponia Han. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už ataskaitą. Manau, kad esame tas komitetas, kuris atsakingas už Europos e, pramonę ir todėl turime pasirūpinti, kad būtų skirimas pakankamas finansavimas moksliniams tyrimams ir naujovėms, ypač e, tam, jog būtų mūsų pramonė naudojama mažiau anglies. Nes jeigu norime, kad žalėlesis kursas duotų rezultatų, tai yra didysis iššūkis, su kuriuo reikia susidoroti. Nes, kaip žinia, pramonėje dar nerasti sprendimai, kurie leistų atsisakyti anglies ar atsisakyti CO2 išmetimo iki 50 metų. Ir, kaip žinia, klimato kaita vyksta daug sparčiau. Ir jeigu, kaip žinia, nebus jeigu bus tinkamas finansavimas mokslinis tyrimams ir naujovėms, pažanga gali vykti labai sparčiai. Taigi, kai kalba eina apie mokslinius tyrimus ir programą Horizontas Europai, reikalingas tinkamas finansavimas. Ir taip pat m, mm, svarbu, kad pagal šias programas tinkam, skirimas finansavimas bus skirimas žalio kurso gyvenimui, nes reikia pasirūpinti, kad nebus skirimas finansavimas tų technologijų kūrimui ir vis, vystimui, kurios netitiks klimato apsaugos ir biuro gerovės apsaugos tikslų. Dėkui dabar šodis ponui Haiseriui, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti už nuomonės projektą. Man atrodo, ji puikiai subalansuota. Taip, labai gaila, kad trūksta tų lėšų labai svarbioms e, tyrimų programoms, programai Horizontas, tačiau taip pat norėčiau pasidžiaugti tuo, jog paminėjote, e, kaip e, svarbu pradėti naudoti tą sąžiningo perėjimo fondą. Jeigu norime, kad transformacija būtų sėkminga ir kad už ją nemokėtų socialiai pažeidžiami žmonės, būtent taip ir turėsime pasielgti. Dar vienas dalykas reikėtų pabrėžti, kad reikia ne tik solidaus finansavimo šiuo atveju, tačiau Ir labai svarbu užtikrinti, kad didelė dalis to finansavimo atkeliautų iš vadinamųjų šviežių, naujų lėšų. Priešingų atvejų regionai, kurie dabar, pavyzdžiui, pelnosi iš sanglaudos fondų paramos, e, tada jos gautų mažiau ir tai būtų tikrai tokia neigiama transformacijos pasiekmė kaip jau minėjau, reikia naudotis ne tik esamomis turimomis lėšomis, tačiau ir naujus finansus įtraukti. Labai viliuosi, kad tai padės pasiekti geresnį ir labiau subalansuotą susitarimą. Dėkui. Ačiū labai. Pone Haišel, ar dar yra norinčių pasisakyti? Jeigu ne, pats tarsiu keletą žodžių. Baigdama šias diskusijas dėl biudžeto susijusio su 21 metų programa. Norėčiau padėkoti ponai Galves Munijos, taip pat Rasmus Andersonui. Ačiū už pateiktus pasiūlymus. Tikrai pritariu tam, kad labai svarbu pademonstruoti pasiryžimą ginti savo viziją, ginti savo pasiūlymus susijusius su daugiametė finansinė programa ir kitais mūsų komitetui svarbiausiais klausimais. Taip pat pritariu tam, kad reikėtų išnaudoti tas turimas lėšas, nuosavas lėšas. Pone Hajer, ponas Andresenas taip pat minėjo skaitmeninę Europą. Tai turėtų išlikti labai svarbus elementas ir jeigu nuspręsime apkarpyti jų gaunamas lėšas, bus sudėtinga išlikti konkurencingiems tokioje sudėtingoje tarptautinėje arenoje. Galiu pritarti ir kitiems kolegoms, ponui Niko, dėl mokslinių tyrimų. Horizontas e, turėtų gauti tikrai tinkamą finansavimą. Tai, kas yra siūloma šiandieną, yra tikrai nepakankama. Sąžininko perėjimo fondas, kurį minėjo panas Nika, panas Haiselis, jis taip pat labai svarbus tiems regionams, kurie turės atsisakyti anglimi grįstos ekonomikos ir turės naudotis e, dujomis kaip tokiu pereinamuoju kūro Jeigu nebus teikiama ES fondų parama naujoms technologijoms, naujoms investicijoms, naujoms darbo vietoms, tokiems regionams bus praktiškai neįmanoma mm, pereiti prie e, žaliojo kurso įgyvendinimo. O tai yra strateginė kryptis ir visi pritarė tam, kad turėtume tai padaryti. Ponas Tasanovskis, ponas Grudler minėjo kai kurias specifines programas. BEREK, taip pat kosmoso programas, jos be galo svarbios ir dėja nepakankamai finansuojamos. Pagal e, Suomijos pasiūlymą, taip pat pagal Europos tarybos pasiūlymą e, tikrai matome, kad trūksta e, reikalingo finansavimo, turime intensyviai dėl to kovoti. Džiaugiuosi, kad dokumentas tikrai patobulėjo. Matau, kad Tikrai pritarėma jūsų pozicijai, patvirtinami mūsų prioritetai, mūsų vizija susijusi su ES biudžeto ateitimi ir septyneriais artimiausiais metais. Taip, 21 metai bus pirmieji naujosios programos metai, tačiau jau nuo pat pradžių turime pradėti judėdami tinkamą linkmę. Ačiū už Jūsų pasisakymus. Taip pat nepamirškite, kad pakeitimus galima teikti iki vasario 19 dienos, 12 valandos dienos. Panas Pekarina. Turiu klausimėlį. Labai svarbu, kad e, būtų numatyti žaliojo kurso e, finansavimo instrumentai, ypač labai svarbu juos e, taikyti tuos regionuose, kur išgaunama anglis arba naudojama energijos gavybai. Ir labai svarbu, kad Europos pramonė galėtų pasinaudoti šiomis priemonėmis tam, kad jį galėtų modernizuotis, keistis, e, tam, kad e, atsisakytume anglės naudojimo ir CO2 nutekėjimo. Jeigu mes investuosime į mūsų pramonę, tai kaip tik galėsime atsisakyti anglies. Svarbus yra, aišku, anglies regionai, jie neturėtų būti pamiršti, tačiau lygiai taip pat svarbios investicijos į technologijas, kurios leistų atsisakyti CO2 emisijų. Tikrai galiu visiškai tam pritarti. Tuose regionuose daugiau dėmesio turėtume skirti naujoms technologijoms, švarioms technologijoms, kažkokiams tai alternatyvoms. Uh, atsižvelgsime į tai, ką pasakėte, tad nepamirškite teikti pakeitimų iki vasario 19-osios. Ir galime e, baigti biudžeto klausimo aptarimo. Dabar perkime prie dešimtojo klausimo. Judame į priekį visai sėkmingai. 45 minutės dabar e, skirtos e, komisijos ataskaitai skirta Europos parlamentui. E, tai yra mm, tarpinio vertinimo ISA e 2 programos pristatymas. Pas mus atvyko ponia Gertrud Ingestat. Ji yra informatikos e, direktorato generalinė direktorė ir ITRE komitetas e, buvo vadovantis komitetas per pastarąją kadenciją, sprendžiant klausimus susijusius su ISA 2 Komisija taip pat paskelbė vertinimo ataskaitą 19 metų rugsėjo 23-ąją. E, toliau šios programos klausimai sprendžiami e, naudojantis Digital Europe programą ir taip pat ITRE turi tam tikras kompetencijas. Ir ponia Ingistat pristatys e, visą turimą informaciją, tas pamokas, kurios buvo išmoktos, vadovaujant programai ISA 2. Ir taip pat pristatys dabartinius planus susijusius su skaitmeninimu ir ES viešo, viešo administravimo procesais. 45 minutės skirto šiam klausimui. E, kolegos, jeigu norėsite pasisakyti savo kortelę, pakelkite vertikaliai. Ir nedelsdama suteikiu žodį poniai Ingestat. 10 minučių jūsų pristatymui galime skirti. O tada Perėsime prie koordinatorių arba pakaitinių narių. Pranešėjas pana Zorinio. Kiti to pagidantis nariai turės galimybę pasisakyti. Ir bent jau penkias minutės pabaigoje taip pat suteiksime uh, dar kartą žodį poniai Ingestat, kad ji galėtų sureaguoti į komentarus. Tad kviečiu ponę Gertrud Ingestat pasisakyti. Ačiū labai. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ačiū už tai, kad pakvietėte mane dalyvauti šiandienos posėdėje, man didžiulė garbė. Tai didžiulė garbė ir malonumas ir man, ir mano komandai, kuri dalyvauja čia. Tikrai gerbėme jūsų komitetą ir mes manome, kad būtent jūsų komitetas buvo labai svarbus, e, kalbant apie tarpusavio sąveikumo programos įgyvendinimą. Norėčiau taip pat padėkoti ponui Karlo Zorinio, taip pat šešėliniams pranešėjams um, už jūsų paramą. Šiandieną pabandysiu pristatyti e, svarbiausius e, elementus susijusius su e, ISA, susijusius su ISA 2 programa. Taip pat pakalbėsiu apie ES viešųjų administracijų skaitmeninimą. Tad, gerbiami nariai, ISA 2 programa palaiko skaitmeninių sprendimų įgyvendinimą ir tie sprendimai leidžia viešosios, viešosios administracijos institucijoms, verslo atstovams, piliečiams pasinaudoti e, viešosiamis paslaugomis, kurios sąveikautų tarpusavėje, būtų prieinamos tarptautiniu mastu. Ir keleto dalykų siekiame. Labai svarbu užtikrinti tarpusavio sąveikumą tarp valstybių narių ir reikia siekti, kad viskas būtų tinkamai koordinuojama ES lygmenių. Taip pat norima sukurti ir vadovauti tam tikriems e, sprendimams, kurie yra būtini mūsų verslo atstovams, piliečiams. Reikia sukurti reikalingas priemonės, kurios paskatintų tą tarpusavio sąveikumą ES lygmenių. Reikia peržiūrėtos Europinės tarpusavio sąveikumo sistemos taip pat peržiūrėtos ir pakeistos strategijos. Mm, taip pat e, e, čia svarbi yra ir era, Europos pamatinė architektūra šioje srityje, reikia atitinkamų teisės aktų. Europos komisija be to patvirtino savo ataskaitą dėl e, tarpinio vertinimo susijusio su IZO 2 programa. Tai buvo padaryta 19 metų rugsėjo mėnesį. Remiantis tais duomenimis, kuriuos surinkome iš 119 suinteresuotų šalių, su kuriais e, konsultavomės, buvo atlikti įvairiausi taip pat ekspertiniai vertinimai ir rodom tarpinis vertinimas, kad tikrai rezultatai yra neblogi. E, efektyvumas, patikimumas, nuoseklumas, pridėtinė vertė, darnumas, tikrai įgyvendinami visi tikslai. Tikslai, kurių siekia įsadų programa, yra tvirti ir pasiekti rezultatai atitinka programos tikslus. Programos įgyvendinimas vyksta taip, kaip ir planuota, yra užtikrinama reikalinga vidinė sanglauda tarp skirtingų įsadų veiksmų, o vartotojų pasitenkinimas siūlomais sprendimais taip pat yra didelis. Norėčiau paminėti atliktą e, tyrimą e, specialų Buvo atliktas tyrimas, kurio metu buvo analizuota LIAS programa, tai yra speciali priemonė. Mes taip pat glaudžiai dirbame su CEF, Europos infrastruktūros tinklų priemonė, Horizon 2020, taip pat struktūrinių reformų paramos programa. Neretai e, jie naudoja visas e, tas e, programas susijusias su su sprendimų panaudojimu pagal ISA 2 programą. ISA 2 taip pat um, yra svarbi, kalbant apie bendrą skaitminę rinkos strategiją, e, e-valdyseną, Talino deklaraciją dėl e elektroninės valdysenos, valdysenos, taip pat tai yra susijęs su informacinių ryšių technologijų standartizavimu. Pritarėme ir tam, kad tai turi didžiulę pridėtinę vertę ES mastu. ISA 2 vaidina labai svarbu vaidmenį gerinant tarpusavės saveikumo mastus ES. Ir jeigu jos nebūtų, tai sukeltų grėsmę ES viešosiams administracijams, jos negalėtų taip sėkmingai gerinti tarpusavės saveikumo elementų, siekti modernizavimo viešojo sektoriaus mastu. Europoje. Be abejo, galima dar šį beitą pagerinti. Reikėtų daugiau dėmesio skirti tam, kad būtų didinamas informatumas e, ir regioninių bei vietų, vietos lygmenių. Įsadu komanda dirba e, koncentruodama savo dėmesį į konkrečią veiklą, siekiama užtikrinti, kad visi galėtų pasinaudoti tais tarpusavio, tarpusavio sąveikumo sprendimais sukurtais pagal įsadų programą, stengiamas suteikti reikalingą paramą tiek ir E, tvirtinant reikalingus elementus, tiek ir juos pritaikant vietos lygmenių. Dar viena svarbi iniciatyva yra tarpusavio sąveikumo akademija, pradėta vykdyti 17 metais, bendradarbiavimas su Lioveno universitetu. Norima paraginti viešasis administracijas, akademijos atstovus ir kitus asmenys keistis gerosios praktikos pavyzdžiais. Norėtume šiemet išplėsti tą iniciatyvą ir pakviesti jūs taip pat aktyviai dalyvauti ją įgyvendinant. Kas laukia toliau? Mes esame įsitikinę, kad kai įsadų baigsis, reikės išsaugoti tai, ką programa iki šioliai pasiekė, turime tai panaudoti kaip naują pagrindą, e, kurdami e, ir formuodami e, viešosios administracijos struktūrą ES, panaudodami naujus skaitmeninius sprendimus. Technologiniai pokyčiai suteikia tokias priemonės, kaip niekada iki šioliai galime pasiekti kiekvieną pilietį. Galime reaguoti į jų poreikius, galime pasiekti bendruomenės labiausiai pažeidžiamus e, ar nutolusiose vietose esančius asmenys. Tai sudaro galimybę transformuoti e, viešasias administracinės struktūras, galima užtikrinti, kad paslaugos būtų teikiamos saugiai, patikimai ir stabiliai. Ir e, tai yra tikrai toks beprecedentis kokybinis šuolis. ES viešajam sektoriui. Tad labai džiugu, kad turime tokią galimybę išnaudoti e, visą šį potencialą. Johannes Han e, suvokia, kaip svarbu e, skatinti tos skaitmeninimo projektus viešų administracijų srityje. Ir pati komisija taip pat nori tapti pavyzdžių. Mūsų pačių skaitmeninė transformacija yra unikali galimybė išnaudoti skaitmeninimo potencialą, kurti inovatyvius sprendimus, kurie užtikrintų, kad komisija būtų labiau patikima, e, saugi, skaidresnė. Siekime, kad e, transformacija lemtų, jo komisija taps tokia skaitmeninė organizacija, pasirengusią skaitmeninės Europos iššūkiams. Praėjusiais metais buvo patvirtintas, kaip minėt, strategija, na, jau prieš pusantrų metų beveik. Taip pat sinergijų ir veiksmingumo iniciatyva nubrėžia tam tikras kelio gairias ir bus sukurta reikalinga ekosistema iki 22 metų. Tai bus, e, tai bus užtikrimas privatumas, saugumas, e, tarp valstybinis aspektas ir kiti elementai siekiame taip pat išnaudoti skaitmeninę komisijos darbo tvarkę reformuojant viešasias ES administravimo struktūras. Labai svarbu užtikrinti, kad būtų galima keistis duomenimis, e, paslaugomis. Tarpusavio sąveikumas yra laikomas prioritetu tokiuose sektoriuose kaip transportas, teisingumas, sveikata, sienų apsauga. Tarpusavio sąveikumo modeliai yra labai svarbus siekiant užtikrinti, kad būtų teikiamos tarp valstybinio masto skaitmininės paslaugos. Ir labai svarbu tinkamus prioritetus e, įtraukti į būsimą daugiametę finansinę programą, kurti naujus standartus, e, keisti esamus, e, numatyti taip pat egzistuojančios tarpusavio sąveikumo sistemos įgyvendinimą. Mes norime, kad visoje ES viskas tinkamai funkcionuotų Ir komisija tikrai suvokia šio klausimo svarbą. Ir tai yra svarbu ir mums, ir visoms ES institucijoms, ir visoms viešosioms administracijoms. Labai norime supaprastinti su tas sudėtingas procedūras ir procesus, su kuriais piliečiai susiduria kasdienime gyvenime. Pavyzdžiui, deklaracijų, mokesčių deklaracijų teikimas tarp valstybinių mastų kažkokių tai socialinių išmokų, paraiškų pildymas ir taip toliau. Visą tai sudarys galimybės piliečiams ir verslo atstovams pasinaudoti skaitmeninėmis e, viešosiamis paslaugomis, nepaisant to, iš kur jie yra atvykę, kur jie gyvena ar dirba. Tinkamas tokių e, viešųjų administravimo paslaugų teikimas padės sumažinti biuro, nereikalingą biurokratinę naštą, e, taip pat Labai svarbu pasakyti, kad Europos parlamento vaidmuo siekiant visų šių mano įvardintų tikslų yra labai svarbus. Baigdama pasakysiu, norime dirbti kartu su jumis, norime įsiklausyti jūs, išgirsti jūsų pasiūlymus, norime mokytis iš jūsų patirties ir labai nuoširdžiai kviečiu jūs kartu siekti šių mums svarbių tikslų. Dėkui. General, for... Uh, dėkoju generaliniai direktoriai, dėkoju už pasisakymą ir sveikinu pasiekus puikių rezultatų. Dabar galimybė pasisakyti koordinatoriams arba juos pavaduojantiems asmenims. Po to pakviesiu pasakyti pana Zorinio ir turiu ir kitų kalbėtojų sąrašą. EPP vardu ponia Karvaljo. Ne visi koordinatoriai yra salėje. Jeigu kitų politinių frakcijų vardu kažkas kitas norėtų pasisakyti, duokite man ženklą. Jeigu ne, tai tuomet kviesime pasisakyti kolegas, kurie užsirašė socialdemokratų frakcijoje aš pasisakysiu kaip koordinatorius ir kaip pranešėjas. Aš taip ir įsivaizdavau, dėkoju. Pone Karvalijo, ačiū, pirmininkė, dėkoju generaliniai direktoriai. Turiu keturias rekomendacijas. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti atlikus visą tą darbą. Turiu keturias rekomendacijas e, paremtas mūsų patirtimi rinkėj, su rinkėjais ir mūsų patirtimi su piliečiais. Labai svarbu, kad e, skaitmeninant viešo administravimo sistemą mes pasinaudotumėme tą galimybę ir optimizuotumėme procesus ir nesukurtumėme dar vieno sluoksnio šalia visko, kas jau ir taip egzistuoja kad nebūtų dubliuojami darbai. Aišku, lengva tą pasakyti, bet ne visuomet labai paprasta tą padaryti. Mano antra rekomendacija yra ta, kad turėtų viskas būti kuo galima paprasčiau ir pritaikyta vartotojui. Ir kai aš kalbu apie tai, kad tai turi būti pritaikyta vartotojui, tai kalbu ne tik apie valstybės tarnautojus, bet piliečius MVI. Ir kartais taip nėra, nes matome, kad platformos yra gan sudėtingos, kurias naudojame kasdienėme gyvenime. Taigi tai yra taip pat galimybė supaprastinti sistemą ir tokia būtų mano antroji rekomendacija. Trečioji yra pirmiausia įgūdžių klausimas. Mums reikia bazinių įgūdžių piliečiams, MVI, visiems bendrai. Taip pat mums reikia ekspertų. Reikia tikrai kur kas daugiau ekspertų, kad galėtumėme užtikrinti reikiamus įgūdžius ir kad ekspertai informacinių ryšių technologijų skaitmenės temos ekspertai galėtų suteikti žinias visiems gyventojams. Ir taip pat turime nepamiršti, kad mūsų visuomenė sensta ir tai sukuria daug sunkumų mūsų senėjantiems gyventojams, ypatingai tose šalyse, kur skaitmenimas vyksta labai greitai. Nes tada kyla tokia grėsmė tiem žmonėms. Reikia uh, kurti gal kažkokią tarnybą, kuri padėtų vyresniems gyventojams susitvarkyti su tais naujais įrankiais. Taigi dėkoju už atliktą darbą ir aš tikrai labai įvertinu iš tai, kaip sakiau, tokie mano būtų pasiūlymai. Dėkoju. Ačiū poniai Karvalijo, socialdemokratų vardu ponas Zorinio, kuris taip pat yra ir pranešėjas dėl ISA kvadratų. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti viešniai už pasisakymą. Aš buvau pranešėjęs Europos parlamente. Mes atlikome darbą kartu su komisija ir taryba tuo metu. Mes norėjome numatyti daugiau e, tikslų visą kvadratų sistemoje, kalbant apie, kai kalba eina apie gyvendinimą, supaprastintas procedūras, stebėseną ir ypač mes norėjome daugiau tikslų, e, kai kalbame apie tai, kokius rezultatus tai atneštų piliečiams ir verslui. Ir šiandieną iš tos tarpinės ataskaitos mes matome, kad bendradarbiavimas yra dar didesnis tarp viešo administravimo sistemų, kalbant apie visuomenės veikatos sistemą, sienų kontrolę ir tokia ger, gerų praktikų, geros praktikos tokie mainai iš, iš tiesų uh, yra labai ger, geras dalykas ir aš norėčiau pasveikinti Jūs ir visą komandą, kuri tą darbą atliko ir komisijoje, ir, ir ta, kom, tos komandos, kurios įdėgė tos projektus. Tačiau tie rezultatai rodo, kad mūsų ir Jūsų atsakomybė dėl ateities dar labiau išauga, nes per vėlesnius ISA kvadratų programos etapus Viena vertus labai svarbu, kad projekt, programa veiktų iki 22 22 metų ir kad mes visapusiškai ją pasinaudotumėme. Tačiau ta programa turi būti susijęta ir su skaitmenės Europos programa. Ir pirmininkavusios Suomijos pasiūlyme to pasigėdau, bet laimiai dabar vėl sugrįžo tas siūlymas, kaip buvo minėta. Ir dabar tai įtraukta į naująjį tarybos e, pirmkančios valstybės pasiūlymą. Mes dar nežinome, kokios lėšos tam bus skiriamos, tikės, tikimės, kad jų bus skirta daugiau ir sukursime stiprią skaitmenę Europą. Aš irgi esu šiandienis pranešėjas dėl šio klausimo. Na ir tas perėjimas turi būti labai aiškus. Ir aš suprantu, kad ne, neturėčiau naudoti uh, kažkokiu vaizdingu dalyku apie tai kalbėdamas, nes ne viskas yra lengvai išverčiama. Tačiau aš pateiksiu vieną pavyzdį. Pavyzdžiui, magistraliniai keliai, e, magistraliniai, magistralinė sistema nėra pakankama tam, kad duomenys judėtų per sienas. Ir taip pat mums reikia skaidrių parkavimo aikštelių, kur būtų galima realiu laiku e, gauti duomenis ir čia yra aktualu ir verslo, verslo atstovams, ir viešo administravimo sistemoms. Dabar vertinant skaitmenės Europos programą mes matome, kad tie penki lygiai aukšto, aukšto lygio kompiuteriai, saugumas, dirbtinis intelektas. Visa tai turi būti bendro paketo dalis. Ir saveikumas čia yra esminis dalykas, kad visa tai pasitarnautų piliečiams. Ir aš tiesiog keliu klausimą, kaip jūs numatote tą pereimą prie šios programos. Ir dar labai trumpai, kaip būtų galima šį matmenį traukti į tarptautinės partnerystės. Uh, Aš manau, kad tai galėtų būti puikia galimybė. Taigi atsiprašau, jeigu per daug, šiek tiek per, per ilgai kalbėjau, bet ši programa man yra labai svarbi. Ačiū. Dėkoju, ponui Zarinio. Ninisto. Ačiū pirmininkė, dėkoju už pasisakymą e, ir šios svarbios programos pristatymą. Aš daugiau norėčiau pakalbėti apie konkrečius dalykus, kas yra aktualu ES piliečiams ir verslui. Aišku, kai kalbame apie skaitmeninimą ir saveikumą, viešos administravimo sistemos saveikumą, mes norime užtikrinti judėjimo laisvę, kad darbo rinka gerai veiktų, kad žmonės suprastų, kad labai lengva gauti viešą paslaugą ir kitoje šalyje, nebūtinai savojoje. Tai norėčiau paklausti, kokia yra jūsų patirtis apie tai, kaip valstybės narės aktyviai įsitraukusios, ar yra daug skirtumų tarp valstybių narių. Ir taip pat norėčiau asmeniškai paminėti vieną dalyką. Aš Suomijoje ir Švedijoje gyvenau, turiu abiejų šalių pilietybės ir aš matau, kad šiaurės šalyse jau 50 metų bandome išspręsti tarp valstybinius klausimus ir kai aš norėjau švediškus pasus parūpinti savo vaikams, aš turėjau vykti į Švediją ir susitikti su dviem Švedijos piliečiais, kad įrodyčiau, kad tokia galimybė gali būti suteikta mano vaikams. Nepate, ne, neužteko mano švediško paso, kad įrodyčiau, kad yra mano vaikai. Taigi iš tiesų norėčiau paklausti, kiek yra to noro gyventi ES direktyvas ir kaip pasirūpinti, kad tos tarp valstybinės problemos nesikartotų ir, ne, ir būtų išsprendžiamos, nes tai nėra tik tai skaitmenimas, bet ir apskritai įvairių direktyvų įgyvendinimas, kuris turi būti kuo galima sklandesnis. Ačiū ponui Ninisto Angelika Nibler. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė generalinė direktorė, dėkuoju, kad atvykote, taip pat ir už tai, kad pasidalinote informaciją dėl programos bei pradėtų vykdyti iniciatyvų, daro didelį įspūdį, dėkoju. Ar turite konkrečių pavyzdžių, kurie iliustruotų, kaip įza e, programos duotų tiesiog nesnaudos piliečiams. Mums tai labai svarbu, nes mūsų rinkiminės apygardose visuomet norime parodyti, ką Europa duoda piliečiams Ir kuo daugiau pavyzdžių, kuo jie konkretesni, tuo mums lengviau. Kitas svarbus prašymas, pavyzdžiui, Vokietija mm, labai daug bėdų yra dėl A1 pažymos, reikia jo, jai teikti prašymus, na ir darbdaviai ar um, verslininkai e, keliaudami po kitą šalį turi įrodyti, kad jie priklauso socialinio draudimo e, sistemai, taip, rodoma, taip bandoma kovoti su ne nelegaliu darbu, tačiau tai reiškia milžinišką biurokratiją, ypač jeigu gyveni prie sienos, reikia tokių prašymų. Na ir aš manau, kad tai yra tas idealus atvejis, kuris leistų parodyti, kad elektroninės apskaitos sistemos, tarpuskaitos sistemos leistų piliečiams pajusti Europos naudą, kovoti su biurokratija ir tikrai atsižvelgite šį prašymą nes mm, būtų labai gerai kurti elektroninę registracijos sistemą, nes šiais laikais visur gali mokėti kritinę kortelę, kiti atsiskaitimo oro būdai elektroniniai. Tai manau, kad ir elektroninė registracijos socialinės apsaugos sistemos sistema iš tikrųjų duotų didelės apčiomamos naudos ir piliečiai ir kontrolieriai pamatytų, kad e, Europa ir vidaus rinka duoda apčiopiamos naudos. Dėkuoju. Ačiū. Paticija Toja. Ačiū, pirmininkė, aš irgi norėčiau padėkoti Jums, generalinė direktorė, už atliktą darbą ir programą. Visą tai mums yra labai įdomu. Ir kaip sakė mano kolegos, mes, kaip šios institucijos nariai, turime tam tikrą uh, atsakomybę ir taip pat piliečiai žino, kokios vertės yra šios iniciatyvos. Mes visi matome tai, kaip viešos, viešo, viešo administravimo sistemos yra skaitmeninamos ir tai palengvina visų gyvenimą. Tačiau yra vienas aspektas, dėl kurio žmonės, kurį žmonės vertina įvairiai įvairiose Europos ir įtariai įvairiose Europos vietose. Ir aš čia kalbu apie tai, kas daugeliu žmonių yra perdėm sudėtinga, nors jūs įrodėte, kad tą padaryti yra įmanoma. Jūs kalbėjote apie puikias iniciatyvas. Taigi, mano siūlymas jums būtų štai koks. Būtent reklamuokite tai daugiau ir pateikite konkrečius pavyzdžius. Tai būtų puikiai jūsų vizitinė kortelė ir tokiu būdu susilauktumėte daugiau paramos. Mes turime nacionalinės regioninės vietos valdžios atstovams parodyti, kad saveikumas yra esminis dalykas. Ir jeigu egzistuoja geros praktikos pavyzdžių, tai kam išradinėti dviratį? Mes tiesiog turėtumėme tos, tais geriausios praktikos pavyzdžiais pasinaudoti. Ir visi mes ES turėtumėme galbūt aktyviau sakyti administracijoms, ką reikia daryti, jeigu, pažiūrėjau, yra geras produktas, kodėl juo nepasinaudojus. Taigi, Aš manau, kad labai svarbus praktinis požiūris ir mes turime būtent pažangę praktiką skleisti. Ačiū, ar dar yra norinčių pasisakyti. Jeigu ne, tuomet aš norėčiau irgi trumpai ir, ir užduoti taip pat klausimą. Pirmiausia, aš irgi norėčiau Jūs pasveikinti dėl sėkmingos ISA kvadratų programos ir viso to, viso to ką Jūs padarėte. Aišku, yra puikių projektų, kurie buvo įgyvendinti ir institucijų skaitmenimas yra faktas. Ir labai svarbu, kad jūs tęsite tą darbą. Esu įsitikinęs, kad susilauksite komisijos, visų komisarų politinės paramos ir taip pat esu įsitikinęs, kad galite pasikliauti rytrio komiteto politinę paramą, nes mes labai domimės viešo administravimo sistemų skaitmeninimu. Aš norėčiau paklausti jūsų, kiek būtų galima įsitraukti į gilesnį dialogą su valstybėmis narėmis. Pirmiausia, dėl to, kad matome skirtumų kiek viešo administravimo sistemos yra suskaitmenintos valstybėse narėse ir ne tik geografinių skirtumų, kaip jūs aiškinote, toje pačioje geografinėje vietovėje yra valstybių narių, kurios ambicingesnės, kurios pasiekė daugiau pažangos ir matome gerų pavyzdžių ir naujosiose valstybėse narėse. Ir tie skirtumai, aišku, turėtų būti įveikti ir mes turėtumėme paraginti tas šalis, kurios realiai neįgyvendino skaitmenimo tikslų viešojo administravimo srityje tą padaryti. E, žinau, kad yra sanglos politikoje numatytos lėšos e, kurios gali būti naudojamos skaitmeninimui. Mano šalyje Rumunijoje elektroninės e, valdžios programos ir taip pat 13-14 metais visuomenės sveikatos sistemoje buvo elektroninės korte, sveikatos kortelės e, numatytos ir ten būtent ministras, kuris irgi dirbo tuo metu, galėtų pateikti daugiau pavyzdžių apie elektroninę sveikatą ir kitų pavyzdžių, kurie, kas, kaip buvo visą tai finansuota europinėmis lėšomis ir kitoje daugia, daugiametėje finansinėje programoje iš sanglaudos politikos kitų priemonių lėšos gali būti panaudojamos tam tikrose valstybėse narėse siekiant didesnio viešo administravimo sistemos skaitmeninimo. Dėkoju. Ačiū pirmininkė, dėkoju už visus e, klausimus ir pasisakymus. Norėčiau trumpai apie tai, kad pasiekėme daug su ISA kvadratų programa ir mes tą darėme bendraudami su valstybėmis narėmis. Turime tinklą, gal net neturėčiau sakyti mes, tiesiog tinklas, tinklui vadovauja pirmininkaujanti valstybė. Ir tai yra labai puikia galimybė pasikalbėti su valstybėmis narėmis, pasidalinti patirtimi ir pasiaiškinti valstybėms narėms tarpusavyje, kas veikia, kas ne. Tai yra puikia galimybė, kurią naudojamės du kartus per metus. Taip pat turime komitetą, kuris dalyvauja ISA kvadratų programoje, kuris vadovauja visą tai, kas turi būti padaroma valstybių narių ir piliečių e, požiūrių ką reikia padaryti, kokie yra sprendimai, kokios yra spragos, kokie standartai turi būti sukūrėmi. Tai yra tokie kontaktiniai taškai. Dabar labai svarbu suprasti, kad turime pagrindą, turime sistemas, turime gairias, rekomendacijas. Uh, vyksta bendradarbiavimas, tai kaip žengti tą tolesnį žingsnį, kaip paspartinti procesus. Ir žmonės būtent dabar ir gilinasi į tai, kaip paspartinti procesus, kad rezultatai konkretus pasiektų piliečius. Ir mes čia kalbame ir su valstybių narių atstovais, ir, kaip sakė pana Zorinio, turime tą parkavimo aikštelę surasti visiems tiems dalykams, kalbant ir apie programas, ir ne tik apie ISA programą, bet visas kitas programas. Mes turime sprendimų infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė, ISA plus programa, kiti, kitos programos. Tos sinergijos egzistuoja ir mes turime visą tai kažkaip į vieną vietą suvesti, kad žmonės galėtų to pasinaudoti. Nes daug valstybių narių tikrai turi puikių sprendimų ir gali jais pasidalinti. Pavyzdžiui, trumpas pavyzdys. Vienas pirmųjų susitikimų su vadovais. Jie sakė, tie vadovai svarbus tik tuo met, jeigu keisime, keisimės pažangę praktiką ir patikrinsime, pavyzdžiui, dėl elektroninės tapatybės kortelės, ar tai veikia kitose šalyse. Tai labai konkretūs patikrinimai, ar veikia ar neveikia kitoje valstybėje. Pavyzdžiui, Suomijos, Švedijos tas klausimas ir pavyzdys. Aš visiškai tam pritariu. Tai mes turime planų tai parkavimo aikšteliai, bendra duomenų bazė, saugus keitimasis duomenimis ir standartai PA ir visa kita jau tai egzistuoja. Ir mes e, tą darysime toliau, o galutinis mūsų rezultatas, aišku, yra paslauga piliečiams. Paslauga, kuri suteiktų labai didelį pasitenkinimo jausmą. Pavyzdžiui, Naujoje Zelandijoje jie siekia skaitrios valdžios. Valdžios, kurios niekas nemato. Tiesiog viskas veikia, viskas egzistuoja ir jie jums tarnauja tada, kai jums tų paslaugų reikia. Ir tam reikia tiesiogiai įsitraukti ir su piliečiais į bendrą darbą, tą turi daryti valstybės narės, mes neturime kompetencijos valstybėse narėse, bet sėkmingiausios valstybės narės tą ir daro. Jie turi tokią, tokią gyvą aplinką, įtraukia daug sektorių, supaprastina procesus ir čia kalba eina apie reformavimą, ne tai, kad nauji sluoksniai kūriami, bet peržiūrima, kaip vyksta tie procesai ir atsisakoma visų sudėtingų dalykų, kurie nereikalingi. Tai, kad sukurtumėme tą tokią atmosferą, kur būtų ir piliečių indėlis, ir pagyvenusių žmonių indėlis, nes, pavyzdžiui, pagyvenę asmenys. Kaip juos įtraukti? Tai gali būti didžiulis, didžiulė pagalba, kad jie būtų nepriklausomi kuo galima ilgiau, bet tam reikalinga parama. Mes dalėjomės su valstybėmis narėmis, tais pavyzdžiais rengėme konferencijas ir renginius tam tikslui. Isa kvadratu skaitmenė Europa programa. Kaip čia suderinti tuos dalykus, susijęti. Viena pagrindinių minčių yra visą programą perėti su ją sukurti sinergiją tarp šių dviejų programų tam, kad visos komisijos priemonės dėrėtų tarpusavyje ir niekam nereikėtų žinoti, kas yra kas. Taigi mes tą darėme labai atvirai, siekime integruoti, sukurti tas sinergijas ir turime labai aišku ISA kvadratų programos aprašymą. Kaip ji veiks vėliau, kitame etape, aišku, niekas nėra padaryta, kol nėra padaryta ir nežinome, koks bus skaitmenės Europos programos rezultatas. Mes tikimės, kad tas rezultatas atrodys gerai. Ir tiesiog įvairūs skaitmenės Europos programos tikslai yra pasitelkiami ir aukštos. Uh, aukštų pajėgumų kompiuteriai, kibernetinis saugumas, kiti dalykai. Visa tai turi veikti kartu, kad būtų aiškus priemonių rinkinys pasitarnaujantis valstybėms narėms. Ir mes siekiame aišku to visose valstybėse narėse, tose, kurios yra labai pažangios, kurios kurių matome ir šiaurėje, ir pietuose, ir vakaruose, ir rytuose, kad visos jos galėtų eksperimentuoti ir bandomos projektus renkti kartu, dalintis patirtimi ir dalintis patirtimi su tai, tomis šalimis, kurios nėra taip pažengusios. Taigi paramos programos, parama veiklai yra numatyta tiems, kuriems reikia pasivyti. Ir tarptų dalykų yra, yra tikrai naudingų elementų vertinimo priemonė, būtent išsiaiškinti, kokia yra situacija su atitinkamais sprendimais, kiek jie yra saveikus ir ką daryti toliau, kaip eiti tą kitą žingsnį ir įsitraukti su pažangesnėmis valstybėmis narėmis ir bandyti jas prisivyti. Tai yra pats svarbiausias to perėjimo į kitą programą elementas. Toliau norėčiau paminėti skaitmeni, bendrus skaitmeninius vartus. Su tokiais vartais mes už, turime tą pirmąją garantiją piliečiams e, daug procesų e, kurie skirti visiems įvairiose valstybėse narėse, reikia užpildyti tam skirtą tik vieną blanką. Kai kurie dalykai turi e, būti prieinami, nesvarbu, kur tu būtum, studijuotum ar dirbtum. Ir visa tai e, veikia gerai, ISA kvadratų programa prisideda prie to, kad nacionaliniai sprendimai būtų tokie, kad e, būtų pasinaudojama sistema, įvairūs ryšiai tarp nacionalinio ir europinio lygmens, ir kad galėtumėme pamatyti, kaip, kaip padėti. Aišku, tai yra pirmasis žingsnis, tai yra 20 procesų, toliau žengėme kitą žingsnį ir dar vienas dalykas, mes dirbame su įvairiais sektoriais, nes daugelis sprendimų yra įvairiuose politikos sektoriuose komisijoje, pavyzdžiui, socialinės išmokos, tai jau užimtumo sritis, Ir mes dirbame su generaliniais direktoratais, kad žiūrėtumėme, kokie yra jų modernizavimo planai, kaip čia galima skaitmenimo pasiekti daugiau ir kaip komisija vertina verslą dabar, kokie yra iššūkiai, kaip pasinaudoti galimybėmis, kurias atneša inform, nu, pažangios informacinės technologijos ir kaip tai įdėkti į vairios uh, politiko, įvairias politikos rytis. Ir aišku, toliau dar yra ir duomenys, ir įrodymai, ir politikos, ir sprendimai pagristi įrodymais. Tai tiek būtų gal. Viską, man atrodo, atsakiau. Bet mielai išklausyčiau ir tolesnių pasiūlymų. For... Uh, Dėkoju už tai, kad atsakėte į svarbius klausimus, už tai, kad atvykote pas mus, o taip pat ir už tai, E, kad paaiškinote, kaip viskas vyko likščiol, kaip buvo vykdomi projektai, o taip pat e, kaip e, plėsti skaitmenimą Europos viešosios administracijose, bet ne vien tik tais ten. Taigi, jeigu turėtumėte kokiu nors specifiniu pagidavimu, norėtumėte paramos, prašom ateiti pas mus, mes ir toliau su jumis tęsime dialogą tiek ir su jumis, jūsų kolegomis, ar tiesiogiai, ar siūsime jums siūlymų, jums, jūsų komandai, tam, kad pasiektume geriausių manomų rezultatų. O tai yra svarbu ne vien tik tam, kad tinkamai veiktų ES institucijos, bet tai svarbu ir piliečiams. Dėkuoju, kad atvykote. Na, o kolegos dabar e, maksimaliai po 10 minučių atvyks komisarė Marija Gabriel ir mes aptarsime mokslinių e, tyrimų programą bei bus ateities planus.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 Dear colleagues, uh, I propose to start to take. Na, kolegos, pasinaudokime šimtų procentų tuo, kad atvyko Marija Gabriel, e, komisaras į mūsų komitetą. Is... Komisarė. Ir e, jei visi pasiruošėte, tuomet jau siūlau tęsti mūsų darbą ir labai širdingai norėčiau pasveikinti mokslinių tyrimų kultūros ir jaunimo komisarę Mariją Gabriel. Ir beje, e, tai yra komisarės Gabriel e, pirmas vizitas mūsų komitete po klausimo. Taigi norėtume sužinoti, kaip vyksta planavimas susijęs su horizontas Europoje, kaip yra su finansavimu, biudžetu, kokie yra šiuo metu planai. Na ir gal galėtumėte pakalbėti komentuoti ir naujus santykius su Junktinė karalystė mokslinio tyrimų ir naujovių dėgymo srityje. Norėtume aptarti naujovių dėgymo ir mokslinio tyrimų iniciatyvas, kurios yra pristatytos naujausioje komisijos darbo programoje, kadangi Pone komisarė Marija Gabriel labai užsiemusi, su lygiai taip pat užsiemės ir mūsų komitetas, tai turime tik tais vieną valandą šioms diskusijoms, todėl reikėtų ją išnaudoti kiek įmanoma našiau. Na ir Tuo tikslu mm, nustatysiu kiek manoma griežtesnį pasisakymų limitą, tačiau manau, kad vis dėlto valanda diskusijoms leis e, aptarti pačius svarbiausius klausimus. Turime e, kalbėti sąrašą pagal politinės partijas, frakcijas, tam, kad e, posėdis vykstų našiau. Paprašysiu panios komisarės starti žanginį žodį, o po to, kaip įprastai, pasisakys koordinatoriai ar juos pavaduojantis asmenys, o po to komisarė Gabriel trumpai atsakys mm, į pirmąjį klausimų raundą, o jau per antrąjį klausimų raundą pasisakys rašęsantis kolegos, o pabaigoje, ponė komisarė, atsakys ir, ir per antrąjį klausimų raundą nuskambėjusius klausimus. Jeigu, yra, jeigu liks laiko, suteiksiu žodį sąraše nesantiems kolegoms, tačiau tikrai laiko mažai, tai nebus lengva užtikrinti. Siūlau pradėti ir suteiksiu žodį poniai komisariai Gabrieliai. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, brangus kristianai, gar, brangus kolegos. Pirmiausiai norėčiau padėkoti už kvietimą. Na ir kaip jau minėjau, tikrai e, pagal mano mandatą, kaip už kultūrą, mokslinis tyrimus, jaunimą e, atsakinga komisarė, turėčiau dalyvauti šiame struktūrizuotame dialoge. Jis yra labai svarbus. Na ir tikiuosi, kad per ateinančius keletą metų jį tik stiprinsiu, juo pilnai naudosius. Na ir mano tarnyba jau suintensyvino ryšius su jumis. O šiaip noriu padėkoti įtra komitetui, pirmininkui komitetui koordinatoriams e, už palaikomus ryšius. Tikiuosi, kad jie bus pagilinti, sustiprinti. Tai yra labai svarbu piliečiams, tam, kad mūsų politika kiek labiau būtų derinama su realybė vietoje. Taigi lygiai taip pat norėčiau palinkėti daug sėkmės naujiems įtrė komiteto narėm, nariams, kurie um, atėjo komitetą pasitraukus kolegoms iš Junktinės karalystės. Na ir pirmiausia, norėčiau informuoti apie mano veiklos naujausius elementus ir pirmiausia, pristatysiu uh, E, komisijos prioritetis, kaip kad finansinė perspektyva ir žalesis kursas. Taip pat pristatysiu mano teisėkuros um, prioritetus, kaip Europos mokslinio tyrimo erdvė, moksliniai tyrimai, tarptinis bendradarbiavimas, taip pat naujas iniciatyvas, kaip kad pramonės politika MVI ir dirbtinis intelektas, o taip pat ir Europos kovos su viešinės susirgymais planas, o galiausiai pristatysiu teminius prioritetus, kaip kad teminis um, planavimas bei partnerystės. Pirmiausia, dėl politinių prioritetų. Na, kaip jau ir matėte, nuo pat pirmos di dienos Fonderland komisija laikėsi pažado, buvo pristatytas žalesis kursas, Ir mane neramina tik tais vienas dalykas, tai yra, kad nuo pat pradžių būtų skiriamas pakankamas dėmesys šios strategijos mokslinis tyrimams ir naujovėms, tam, kad galėtume gyvendyti mūsų tikslus. Nes visi žinome, kad nacionalinės e, realybės labai skiriasi, yra skirtingos, na ir turime siekti bendros vizijos nuo pat patračios, nors atspirties taškas nėra vienodas. Ir dėl šios priežasties labai stengsiuos bendradarbiauti su komisaru Ferrera, tam, kad e, siūlomi mechanizmai ir ateitie bus e, siūlomi e, mechanizmai kaip sąžiningos pertvarkos mechanizmas atitiktų tikslus mokslinio tyrimų ir naujovių dygymos rytie tam, kad būtų įvykti atskirtumai ir atitrokiai. Konkrečiai dėl DFP 21-27 metais, na kaip žinia, Horizontas Europos programa turi būti grindžiama bendradarbiavimo pagrindu, tačiau neaišku, koks bus skirimas biudžetas. Na, esu nusiteikusi optimistiškai, tačiau išlieku budri. Na, kaip žinia, iš Jeigu pažvelgsite iš šiaurės į pietus, iš vakarų į rytus, tai um, nebus darnaus augimo darbo vietų kūrimo, jei neturėsime Europo, Europinės mokslinio tyrimo ir naujovių dėgymo um, politikos, kurie atitiktų poreikius. Taigi, žinau, kiek jūs dedate pastangų, bandydami įtikinti atitinkamas vyriausybės ir tikiuosi jūsų paramos. Išlikime budrus ir siekime ir toliau, kad būtų skiriamas tinkamas biudžetas moksliniams tyrimams ir naujovėms. Mes kalbame ne vien tik tais apie pinigus, kalbėkime apie investicijas, investicijas į ateitį, į dabartį Europoje. Skubu tai padaryti. Ir, ir visuose savo susitikimuose su atsakingais ministrais, finansų ministrais, ministrais pirmininkais e, bandysiu įtikinti. Taip pat ir bendraudama su komisaru Hanu tai darysiu. Ir taip pat e, bendradarbiaudama kasdien mokslinėme komitete siunčiu tą patį signalą. Nuolat priminu mūsų bendrus raginimus. Ir tai darysiu per ateinančią savaitę būsimą vadovų tarybą būsimus mėnesius, nes iš tikrųjų neturėtume sumažinti šio spaudimo, nuleisti rankų. Na, o dabar norėčiau perėti prie teisėkuros e, prioritetų tiek dabar, tiek ir ateityje. Na, kaip matėte, komisijos darbo programoje Liepos Birželio mėnesį numatyta e, pristatyti komunikatą dėl atgaivintos mokslinio tyrimo erdvės Europoje. Šis, ši iniciatyva man ypač brangi, nes pirmas sykį į mano atsakomybės uh, sritį patenka žinių trys, trikampio trys kampai. Na ir reikia gaivinti Europos mokslinio tyrimų erdvę tam, kad galėtume e, spręsti uh, naujus iššūkius, kaip kad globalizacija, skaitmenimas, o taip pat perimas prie darnesnės visuomenės, o taip pat tam, kad, kad įgyvendintume naujus prioritetus, neštume indėlį gyvendinant žalį kursą. Noriu bendradarbiauti su jumis dirbti iš vien, tam, kad širdvi būtų atviresnė įvairesnė, įtraukesnė, patrauklesnė. Ne vien tik tais karjeros ir mokslinių darbuotojų atlyginimo požiūrių, bet ir darbo sąlygų požiūrių. Ir manome, kad taip galėsime sušvelninti protų netiekėjimą, sušvelninti šio fenomeno pasiekmes. Ir manau, kad taip galėsime at, įveikti atotrukį mokslinių tyrimų srityje ir atitinkamoje rinkoje Europoje. Na ir dar e, savo asmeniškai pažymėsiu ruoštų, kad visai neseniai su kompetitingu komisaru galėjome vertinti, kokia padaryta pažanga mokslinio tyrimo įgyvenimo srityje, aptarėme viską ir su konkurencijos ministrai ir jau dabar galiu patvirtinti, kad pirmininkant Vokietijai vyks ministrų lygio konferencija, o mes savo ruoštų dėsime daug pastangų tam, kad šiuo metu rugsėjo mėnesį būtų ypač daug dėmesio skiriama moksliniams tyrimams ir naujovėms. Mes turime investuoti mūsų uh, turimus išteklius tam, kad paaiškintume, uh, kokios, kie, ko, kokios yra mūsų mintis, kad suprastume, kokie yra lūkesčiai tam, kad gyvendintume šiuos tikslus. Dar šiek tiek apie tarptautinį bendradarbiavimą. Pirmininkaujantį Kroatiją yra um, labai ambicinga dėl 12 straipsnio. Na ir turi vykti e, konkurencijos ministrų taryboje vasarį 28 dieną labai abicingos diskusijos dėl būsimo susitarimo, būsimų starčių. Na ir šios dienos diskusijos metu taip pat verta sugrįžti prie šio klausimo, nes rengiantis ministrų tarybai man labai svarbu sužinoti, kokia yra parlamento nuomonė. Na ir labai svarbu, kad šis straipsnis ir atitinkamas susitarimas būtų lydimas sutarties, nes manau, kad tai leistų padėti pagrindą techninio pobūdžio diskusijoms su trečiosiomis šalimis. Nu, dabar dar kalbant apie e, teisėkuros e, prioritetus, norėčiau paliesti tris man itin svarbius klausimus. Pirmiausia, dirbtinis e, intelektas, atitinkamas teisės aktas bus tvirtinamas rytoj, kaip už skaitmenimą atsakinga komisarė, galite įsivaizduoti, labai rūpinosi šią temą, ji man brangi. Na ir labai svarbu, kad ES uždėtų savo spaudą. Um,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 E, technologijos gali papildyti žmonės, bet tai nereiškia, kad pakeis žmonės. Na ir norėtųsi, kad būtų kuriamas toks dirbtinis e, intelektas, kuris mums pasitarnautų e, energetikos, transporto, sveikatos srityje. Kaip matote, Horizontas Europoje yra numatyta naujų misijų ir aš manau, kad tai pasitarnautų, tačiau dirbtinis intelektas nereikš, kad bus primami vietoj mūsų sprendimai dirbtinio intelekto. Na, o dar pagalvokime ir apie mūsų strateginį vaidmenį, nes esu įsitikinusi, kad apli... jeigu norime uh, pasiekti pažangos, reikia derinti konkurencingumo politiką, kuri būtų veiksminga, ir aplinkosaugos politiką. Tai įmanomi dalykai ir aš manau, kad taip darydami galėtume duoti pradžios daug įmonių startuolių. Labai džiugu, kad jau yra uh, naujovių e, tarybos, labai daug žadančių, drąsinančių e, rezultatų, mes norime sukurti vieno langelio principą, nes būtent startuolės Europoje turi gauti finansavimą tam, kad mums teiktų naujų produktų ir paslaugų. Taigi tiesiog nuolat kartoju, jog e, ambicijų lygis inovacijų taryboje leidžia pakeisti um, mūsų požiūrį ir taip Europa prisideda prie to, jog mes būtume konkurencingi pasaulyje, nes jūs kaip ir mes žinome, kad Europoje netrūksta startuolių. Pas mus jų daugiau negu JAV, bet mes nežinome, kaip padėti šioms startuoliams plėtoti savo mintis ir gyvendinti jas praktiškai. Taigi būtent ties šiais klausimais reikia dirbti. Na, nu, o pabaigai norėčiau dar pristatyti teminius prioritetus. Pradėsiu nuo strateginio planavimo. Na ir jau įvyko pasikeitimas nuomonės su Erika Kei, generaliniu direktoriumi. Na ir čia reikia bendrų kūrybinių pastangų. Šiandien ryte lankiausi regionų komitete tam, kad uh, išklausyčiau ir jų ir matome, kaip mokslinė bendruomenė, o taip pat ir privatus bei viešas sektorius įneša indėlį šioje veikloje. Ir aš manau, kad reikia ir toliau dirbti šią dvasę, dirbant iš vien ir su Europos parlamentu. Taigi dabar jau remintis e, horizontas Europai teisinių pagrindų prasideda darbas. Parlamentas turi nešti savo indėlį, lygiai taip pat ir jūsų komitetas. Na ir visai neseniai jūs vieš, suvirengite viešą klausimą dėl partneryščių. Na, o kai dėl mano pusės, tai mes norėtume kiek įmanoma į šį darbą įtraukti parlamentą, bet lygiai taip pat primiktinai pabrėšiu, labai svarbu į jį įtraukti ir piliečius. E, čia turiu galvoje ir konferenciją dėl ES ateities, nes labai svarbu, kad Europos piliečiai turėtų galimybę ne vien tik tai išsakyti savo lūkesčius, bet ir prisidėti prie procesų. O kai dėl partnerysčių, labai svarbu jas įgyvendinti. E, šiuo metu 120, e, gal dar tuo prisidės, atsiprašau, yra 44 partnerysčias prisidėjo 12 naujų. Na ir kaip ir jums, taip ir man labai svarbu, kad būtų nustatyti kriterijai. E, veiksmingumas, atvirumas, energija su kitomis ES iniciatyvomis. Tai, nes be kita ko, pavyzdžiui, e, jūsų rankose dabar yra teisė, kurios pasiūlymas dėl OIT. Taigi, gal bus daugiau postumių tam, kad viskas vyktų sklandžiau, veiksmingiau. Na ir pabaigai dar paminėsiu jo, kad kaip tik pradėjome uh, trijų uh, e, part, partneriščių um, kandidačių institucijų vertinimą pagal 165-167 straipsnius, vertiname jų tinkamumą ir atitinkamai teiksime teisėkuros pasiūlymui. Taigi tiek iš mano pusės tam, kad diskusijoms liktų pakankamai laiko ir dar sėki norėčiau Jums padėkoti, nes nuo pat pradžių, kai pradėjome dirbti kartu, konstatuoju, kad turime tą pačią viziją, mokslinį tyrimai, naujovių dėgymas, ir mokslas bei švietimas yra būtinos iš ankstinės sąlygos, be jų nebus, mokslin, e, bus ūkio augimo ir jeigu mes norime užtikrinti ekonominę, socialinę ir ekologinę pertvarką, reikalingos šios mano minėtos sritis ir dėl to lauksiu jūsų minčių, pastangų, idėjų. E, ir tikiuosi, kad dažnai ir intensyviai bendrausime. Dėkoju ir dabar suteiksiu politinių partijų koordinatoriam žodį. Pradėsime nuo EPP, ponia Karvajo. Much, chair. ačiū pirmininkė, ačiū komisarė, ačiū už jūsų pristatymą. Pradėsiu nuo uh, trumpo pareiškimo, taip pat pateiksiu porą klausimėlių. Pirmiausia, dėl biudžeto norėčiau šią temą paliesti. Uh, tikrai galite kliautis mumis. Mes ginsime savo pasiūlymą susijusi su biudžetu skirtų Horizontas Europa programai. Ir dabar matome vis daugiau įvairiausių skirtingų komunikatų, kuriuos siūlau komisija. Ten yra kalbama apie konkrečius veiksmus, susijusias su Horizontas Europa programa, apie viešasias ir privačias iniciatyvas. Akivaizdu, kad Horizontas bus labai svarbi programa žaliajam kursui, dirbtiniam intelektui, skaitmeninimui. Tai tikrai daug vilčių dedama į tą programą. Ir reikia jai suteikti reikalingas priemonės, kad sulauktume tų taip trokštamų rezultatų. Taip, moksliniai tyrimai ir technologijos bus svarbiausias sprendimas susijęs su žalinimu ir tuo skaitmeniniu perėjimu, perėjimu prie skaitmeninių technologijų. Dabar mano klausimai. Ar galėtumėte konkrečiau pakomentuoti e, tas penkias misijas, kaip jos kūriamos, ar yra planuojama kažkokių naujų misijų organizuoti? Kada planuojate pradėti tas naujas misijas? Dar dėl partnerysčių. Minėjote, kad tą poveikio vertinimą, kaip suprantu, jis yra susijęs su tomis institucinėmis partnerystėmis 145, 147. Tačiau įdomu, kaip toliau tas procesas klostysis. Dar dėl Europos mokslinių tyrimo erdvės. Kalbėjote apie tą teisėjų kūrinį darbą, kuris yra atliekamas. Iki pat dabar ES mokslinių tyrimų erdvė buvo labiau tokia koncepcija, o ne kažkoks tai teisės aktas. Tad įdomu, ką konkrečiai, e, kokiu apčiuopiamu veiksmu planuojate, nes yra tikrai e, nemažai valstybių narių, kuriam svarbus tas klausimas. Dėkui. Ponas Nika. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Sveikinuosi ir su komisare, labai džiaugiuosi, kad dalyvaujate mūsų posėdėje. Be to, norėčiau išsakyti ir e, tam tikrus susirūpinimą keliančius klausimus. Vasario 20 vyks labai svarbus e, viršūnių sustikimas taryboje, bus aptariamas biudžetas, daugiametė finansinė programa Ir mes manome, kad e, pasiūlymas e, skirtas daugiametiai finansiniai programai tikrai yra nepakankamas, netinkamas dėl tų jau nekartai išdėstytų priežasčių. E, lygiai taip pat ir horizonto programai trūksta numatytų lėšų. Tad kolegos, 10 milijonų dabar tai programai mažiau lėšų numatyta. 100 tūkstančių mažiau darbo vietų iki 40 metų. 300 mokslinių tyrimų ir plėtros projektų, kurie nebebus finansuojami. 1200 projektų nebus net pradėti įgyvendinti, mažiau bendradarbiavimo projektų, mažiau, mažiau paramos mažoms bei vidutinėms įmonėms. 50 tūkstančių mokslininkų nebegaus finansavimo. Daug mažiau mokslininkų galės pasinaudoti e, mokslinių tyrimų, inovacijų duomenimis. Mažiau publikacijų bus skelbiama 18 tūkstančių. E, jų turėtų sumažėti. 80 registruotų produktų 70 tūkstančių prototipų bus mažiau registruojama. Įvairiausia veikla bus sustabdyta, 500 klinikinių tyrimų taip pat. Ta tikrai sudėtinga situacija. Tad taip, žinome tuos e, prioritetus, kurie yra skelbiami, tačiau iš kitos pusės e, kyla nemažai problemų, bet to aš pats esu pranešėjas rengęs pranešimą dėl Horizontas Europa programos. Ir man atrodo, ir man atrodo, reikėtų elgtis priešingai, reikėtų daryti tai, kas įmanoma. Komisija turėtų nuveikti daugiau, nes mums reikalingas geresnis rezultatas tam, kad būtų atliekamas investicijos, būtų atliekamas inovacinis darbas, reikalingos atitinkamos programos. Na ir tikimės, kad ir bandomieji projektai duos rezultatų. Na, kai kalba eina apie tarptinį bendradarbiavimą, tai jau įvyko uh, pirmasis susitikimas su atstovais atsakingais už tarptautinį bendradarbiavimą. Na ir Mm, pasisakė visi šešėliniai pranešiai ir pranešiai, nes kalba eina apie labai svarbę temą, jai norime skirti pakankamai dėmesio. Na ir galima sutikti su daliniais, dė, dalinėmis darybomis, daliniais rezultatais, nes kit kitaip mūsų aplenks kitos šalis. Mums reikalingas toks paketas, kuriame būtų visiškai aišku, apie kokias sumas eina kalba. Na, o šiaip norime palinkėti Jums sėkmės ir tikėkime, kad 20 dieną bus skirimas Jums pakankamas biudžetas Jūsų veiklai vykdyti. Well, Pane e, Dlabakova, um, Dėkui, panė pirmininkė, dėkui, komisarė. Tikrai susidomėję stebime, kokios bus valstybių narių reakcijos į Čarlzo Mišelio daugiametės finansinės programos pasiūlymą, tačiau Europos parlamento linija yra tikrai aiški. ES moksliniai tyrimai ir inovacijos duoda labai didžiulę pridėtinę vertę, todėl mes visada kalbame apie kuo didesnį biudžetą, prašome, kad jūs elgtumėtės tvirtai šioje srityje ir gintumėte tuos interesus. Atsižvelginti tai, koks svarbus yra, kokia svarbi horizonto programa ir komisijos prioritetams įdomu, kaip komisija su to elgsis, kaip jie peržiūrė savo pasiūlymą dėl vidinių, vidinių tų suskirstimų susijusių su biudžetu. Taip, komisijos pasiūlyme prieš 10 metus prioritetai buvo šiek tiek kitokie. O dabar kasdien diskutuojama apie dirbtinį intelektą, žalį į kursą. Taip, prieš du metus viskas skiriasi. Kai komisija patikė tą pasiūlymą, įdomu. Ką Jūs manote, galbūt mes kažkaip kartu turėtumėte, turėtume sureaguoti į tuos naujus, naujosios komisijos prioritetus? Dar vienas dalykas. Tai labiau toks horizontalus požiūris. Ir šiuo atveju kalbu apie sinergiją, tarptautinį bendradarbiavimą, apie pramonės politiką. Mums reikia sėkmingiau bendradarbiauti šiuo atveju ir mums reikia kažkokio tai horizontalaus požiūrio dėl tų bendrųjų nuostatų. Tai tikrai trukdys redžiai ir įtrė prioritetams ir reikia su tuo padirbėti kartu su jumis. Todėl šiuo atveju turėtume pažiūrėti, kaip būtų galima pakeisti tą įprastą darbo metodą ir ne tik kažkaip e, susiskaldžius veikti. Dar vienas klausimas dėl MVI. Kažką buvote minėję, tačiau man atrodo, kad trūksta konkretumo šiuo atveju. Turėtume kažkaip detaliau e, viską atlikti ir taip. Greitai laukia tos diskusijos su komisija dėl MVI. Praėjusią savaitę labai įdomiai diskutavome plenarinėje sesijoje Strasbūre dėl mažų bei vidutinių įmonių. Ir jau esame minėję, kad MBI trūksta patyrusių, kompetitingų darbuotojų, kurie dirbtų su didžiaisiais programos horizontas projektais. Tikrai labai sudėtingos yra tos, ta, tas paraiškų teikimo procesas, kai kalbame apie mokslinius tyrimus ir inovacijas. Todėl nežinau, kaip būtų galima geriau užtikrinti MBI prieigą prie tų didelių konkursų, prie mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų. Man e, neramu, kad vien tik didieji žaidėjai gali pasinaudoti tuo ir labai gaila dėl MVI. Man atrodo, reikia imtis konkrečių veiksmų, kad labiau jie galėtų įsitraukti. Idėja frakcijos vardu dabar pasisakys. Panelė Neti. Ačiū, pirmininkė, ačiū komisarė. Dėl programos Horizontas Europa. Norėčiau kai ką pasitikslinti. Neretai e, mokslininkai yra kažkokie jauni žmonės, e, ne, neturintis e, labai tokių saugių darbo sąlygų. Ir į tai reikėtų atsižvelgti. Apie tai, man atrodo, kalbėjo ir keletas kolegų. Moksliniai tyrimai, plėtra reikalauja laiko, idėjų, tačiau dabar matome, kad finansavimas yra sumažintas. Tai reiškia, kad sumažės ir e, tai sričiai skiriamas laikas, nebus galima įgyvendinti tas užsibrieštas ambicijas. Dar vienas dalykas. Komisija taip pat siūlo investuoti 6,5 milijardo eurų į, į kai kuriuos mokslinių tyrimų, inovacijų aspektus. Nežinau, iš kur gausite kitas lėšas, ar reikės kažkokių tai apčiopiamų mokslinių tyrimų rezultatų. E, taip, suprantu, kad tai puikiai pademonstruotų tokių, tokios veiklos naudą mūsų piliečiams. Taip, tačiau ne visada lengva tai užtikrinti. 65 procentai finansavimo bus skirta programoms e, skirt, e, dirbančiams su klimato klausimais. Įdomu, ar žinote, kiek procentų finansavimo bus palikta kitiems projektams, misijoms, partnerystėms. Ar turite kitus skaičius, ar žinote, kiek reikia lėšų, kad būtų pasiekti, užsibriežti tikslai, įgyvendinti trokštami rezultatai? Įdomu būtų sužinoti, ar skaičiavote, kokią įtaką Brexitas padarys partnerystėms. Ir komisarė Gabriel, man atrodo, kad misijų klausimas yra ypač neaiškus. Turėtume atidžiai pažiūrėti į tą e, lėšų paskirstimą, padalinimą. Reikia užtikrinti, kad būtų pasiekiama tų apčiopiamų rezultatų. Reikia pateikti mūsų piliečiams jiems rūpimus atsakymus. Jie turi matyti darbo rezultatus. Taip, tačiau esame įsipareigoję ir mokslinių tyrimų labui, turime užtikrinti, kad tai turėtų ateitį. Tačiau nesame įsitikinę, kad dabar dedamos pastangos padės pasiekti to, ko trokštame. Jau esame minėję, kad netinkamas tokių programų įgyvendinimas gali daryti didžiulę įtaką tiek ir ekonomikai, tiek ir socialiniams aspektams. Dabartinis vaizdas tikrai kelia nerimą, tačiau viliuosi, kad komisija sugebės kažką padaryti, galbūt pakeisti ir mūsų nuomonę. Įdomu, ką pasakysite. Dėkui. Jakob Dalundė. Ačiū komisarė, ačiū pirmininkė. Per ankstesnę kadenciją buvau žaliųjų frakcijos šešėlinis pranešėjas, dirbau su Horizontas Europa klausimais. Ir E, tikrai e, daug dėmesio skiriame ir klimato aspekto integravimui. Nemažai kolegų pasisakė už 50 procentų, kad tiek lėšų būtų skiriama e, su klimato susijusiems aspektams ir nevyriausybinės organizacijos ir kitos interesuotos šalis. Jie mane, kad 50 procentų pakaktų, kad būtų galima mobilizuoti mokslinio tyrimų ir inovacijų potencialą įgyvendinant Paryžiaus tikslus, prisidedant prie darnaus vystimosi tikslų. Tad pirmasis klausimas būtų toks. Atsižvelgiant į tai, kad mm, dėl Horizontas Europa programos buvo deramasi dar prieš pasirodant pasiūlymui dėl e, žaliojo kurso. Įdomu, kaip e, tai dabar įtakoja tą strateginį planavimą, kaip tai atsispindės e, darbo programose skirtose 21-22 metams. Be to, per pastarį apsikeitimą nuomonėmis tarp e, komisijos ir e, Europos parlamento horizonto komandos buvo paminėta, kad Europos komisija dirba su įgyvendinimo strategija skirta klimato aspekto integravimui. Ko būtų galima tikėtis iš šios strategijos? Uh, ir mm, kada tą informaciją pasidalinsite. Dar vienas klausimas. Kaip komisarė ketina užtikrinti, kad likusios uh, horizonto uh, biudžeto dalis um, taip pat nebus panaudojamos tokiai veiklai, kuri kenktų su klimatu susijusiems tikslams jų įgyvendinimui. Dėkui, Ekar frakcijos vardu panas Tosanovskis. Pone pirmininkė, matome, kad vėl turime galimybę e, pasikalbėti su jumis e, mūsų komitete ir mes labai vertiname šią galimybę. Aš norėčiau grįžti prie jūsų žanginio žodžio, ponė komisijos narė, nes jūs teigiate, kad nuo pat pirmųjų dienų ar mėnesių, iškart kai buvo pristaigdinta nauja Europos komisija, pagrindinė tema buvo žalesis kursas. Ir viena iš priemonių, kuri buvo parengta komisijos ir kuri, dėl kurios vyksta diskusijos, tai yra Teisingo perėjimo fondas, kuris turėtų padėti įveikti tam tikrus sunkumus tame pertvar, tuo, tuo pertvarkų laikotarpiu, siekiant dekarbonizavimo arba keičiant ekonomiką įvairiuose sektoriuose. Taigi aš norėčiau sužinoti, kokių jūs turite minčių apie ryšį tarp šio teisingo perimo fondo ir Europ programos Horizontas Europa, Europos horizontas. Ir mes daug apie tai kalbėjomės, aš esu šešėlinis pranešėjas ir mes norėjome į šią sritį įtraukti tam tikras konkrečias veiklas. Jūs labai teisingai minėjote, kad yra istorinių, geografinių skirtumų tarp įvairių regionų Europoje. Ir be inovacijų, be technologinių žinių tokie pokyčiai bus tik deklaratyvinio pobūdžio, bus tik žodžiai, nepasieksime nieko. Ir aišku, puiku renkti planus ir sakyti, kad mes e, nenaudosime daugiau anglies ir panašiai, tačiau jeigu nebus įdėktos revoliucinės technologijos, tuomet tai ir liks tik gražiais žodžiais. Ir tai sukels nemažai problemų. Taigi aš norėčiau sužinoti, kokių jūs turite idėjų apie tai, kokia galima sinergija tarp mokslinių tyrimų horizo, Europos horizonto programos ir teisingo perimo fondo. Nes man atrodo labai tai yra svarbu, nors čia išvelgiu šiame projekte ir tam tikros rizikos. Ponas Botenga. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, dėkoju Jums už pastabas, įžanginį žodį. Aš, aišku, nenoriu grįžti prie biudžeto klausimo, nes visi suprantame, kad e, mūsų lūkesčiai ambicijos e, biudžete nėra patenkinti, bet e, aš gal pirmiausia norėčiau užduoti klausimą dėl nuoseklumo, darnumo. Jūs kalbėjote apie tai, kad trūksta užtikrintų sąlygų ir aš spaudoje perskaičiau, kad Italija šį mėnesį pirmąjį kartą savo istorijoje, man atrodo, pasamdė mokslininkę, suteikė į mokslininkės sutartį, Tai yra moteris, kuri 13 metų dirbo labai ne, neužtikrintomis sąlygomis. Taigi aš tikrai taip pat tikiuosi, kad bendradarbiausite su kolega Šmit, e, kuris atsakingas už užimtumą ir aš tikiuosi, kad bus pasiekta konkrečių e, rezultatų kovojant su tokiais neuž, neužtikrintomis mokslininkų darbo sąlygomis. Darbo be garantijų. Ir taip pat kalbant apie pramonę ir mokslinių e, tyrimų programą, aš manau, kad labai svarbu siekti švarios pramonės, aišku, ar tai būtų plieno pramonė ar kitos pramonės šakos, reikia investuoti į mokslinius tyrimus e, vandenilio srityje, žalio vandenilio srityje. Ir taip pat norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate prioritetus šioje srityje, ar sieksite 35 procentų numatyto finansavimo klimatui, ar tai yra per daug. Ir kaip tai atsispindės jūsų užsibrieštuose prioritetuose. Ir taip pat, kalbant apie tai, kaip, kaip pasirūpinti, kad nauda būtų jaučiama visų, visų piliečių, kad ne tik tai tam tikri privatūs veikėjai galėtų tuo pasinaudoti. Dėkoju. Ačiū, ponia Botenga. Taigi tiek būtų pirmajame raunde pasisakymų. Nu, dabar aš norėčiau pakviesti komisijos narę sureaguoti ir siūlyčiau neilgiau nei per penkias minutės. Žinau, kad nebus lengva, bet mes turėsime dar dvylika išklausyti kolegų ir svarbu visų jų išklausyti, nes yra klausimų susijusių su biudžetu ir labai konkrečių klausimų. Taigi prašau, komisijos narė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti visiems už tai, kad dar kartą akcentavote tai, kad reikia svarbu apginti biudžetą. Aš manau, kad tai yra labai labai svarbus dalykas ir mes to turime siekti. Ir kaip aš sakiau, Aš savo ruoštų tikrai padarysiu viską, ką galėsiu, darysiu spaudimą, kad realiai būtų galima suderinti mūsų lūkesčius ir ambicijas su turėjomis finansinėmis priemonėmis. Toliau, kalbant apie įvairius klausimus, aš tikrai dėkoju Marijai Karvaljo. Ji kalbėjo apie e, institucionalizuotas partnerystės, taip žinoma, ir 13 mes jų tokių turime. Dabar Ir kalbant apie tas partnerystės, kurios yra bendrafinansuojamos, tai mums dabar yra labai svarbu pirmiausia sumažinti skaičių nuo 120 iki 44 tokių partnerysčių ir labai svarbu dabar laikytis naujų kriterijų, pagal kurios būtų e, kuriamos tos partnerystės, kad būt, nebūtų dubliuojamas kelias, kad, e, atsiprašau, dubliuojami veiksmai, kad, jie, kad tos partnerystės būtų orientuotos į rezultatus. Ir Aišku, ir parlamento idėja ši labai sveikintinos ir mes taip pat siekiame veiksmingumo, siekiame realių poveikių, realaus poveikio ir labai svarbu, kad tos partnerystės leistų pasiekti rezultato įvairia visose ES vietose. Toliau kalbant apie mokslinio tyrimų erdvę, europinę erdvę. Aš nesakau, kad iš karto pasiūlysime teisės aktus, tačiau norėčiau priminti, kad Lisabono sutartyje 2009 metais tokia galimybė yra numatyta, reikia pasinaudoti, juolab, kad daugelis iš jūsų kalbėjote apie tai, kad darbo sąlygos, atlyginimai mūsų mokslininkams yra labai svarbios temos. Uh, Taip pat labai svarbu, kad mūsų talentingi mokslininkai pasirinktų likti Europoje, kad jie būtų motivuoti čia dirbti. Dėl to aš pasilieku savo teisę dabartinio proceso pabaigoje, būtent mes tuomet pati inicijuojame diskusijas apie mokslinio tyrimų erdvę Europoje. Aš kviečiu Europos parlamentą prisijungti prie tos diskusijos e, įvairiose. Sostinėse ir mano ketinimas štai koks. Birželio mėnesį paskelbsime komunikatą, tai bus pagrindas teikti konkrečias rekomendacijas, kurių pagrindų būtų galima uh, perėti prie konkrečios mokslinio tyrimo erdvės kūrimo Europoje. Šiuo metu europinio matmens nėra tokio, kokio mes norėtumėme ir aš labai norėčiau, kad mes dirbtumėme šią kryptimį ir jeigu rekomendacijos bus prit, rekomendacijoms bus pritarta, jos susilauks paramos, tai tada žengsime dar toliau ir Aš nesusilaukiau neigiamos reakcijos iš ministrų pusės ir mačiau tikrai daug padrasinančių ženklų ir aš manau, kad dabar mes turime atgaivinti tą mokslinio tyrimo erdvę Europoje. Kitas dalykas įvairūs klausimai susijęs su projektų vertinimu. Ponas Nika uždavė šį klausimą, dėkoju iš visus tuos skaičius. Tie skaičiai tikrai turi būti skelbiami, labai svarbu, kad tuos skaičius žinotų visi Europoje, nes dažnai mes linkę juos pamiršti. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad projektų vertinimas vyks ir toliau, aš dirbsiu toliau su savo komanda ir turiu labai aiškius nurodymus, instrukcijas apie tai, kaip viskas turi būti daroma. Na, o dabar mes dar nekalbėjome apie konkrečius e, skyrius. Aišku, mes turime dirbtinį intelektą, turime žalį kursą, tačiau kalbant apie Europos horizonto biudžetą, yra numatytos priemonės, reikiamos priemonės tam, kad tai būtų galima įtraukti. 35 procentai biudžeto Europos horizonto bus skiriama prisitaikymui prie klimato kaitos. Ket keturios penkios misijos yra konkrečiai susijętos su žaliuoju kursu. Taigi šiandieną aš norėčiau, kad mes daugiau kalbėtumėme apie tai, kaip geriau panaudotumėme tai, ką mes jau turime, prieš siūlant naujus dalykus įskaitant ir apie tai, kai kalbame, kad kalbame apie žalį, atsiprašau, dirbtinį intelektą, nepamirškime, kad yra skaitmenės Europos programa ir ten irgi yra numatyta suma. Ir su ta suma mes galime pasiekti rezultatų. Uh, Ir aš manau, kad e, tikrai aš aiškiai teigiu, kad Europos horizonto programos lėšos turi būti naudojamos tik ten, kurios yra reikalingos ir tik tuo met, jeigu sukuria pridėtinę vertę. Mes turime reikiamą sistemą ir su reikiamu lankstumu, kad būtų galima prisitaikyti prie naujų prioritetų komisijoje. Tas pats pasakytina apie mažas vidutinės įmonės. Aš manau, kad tai yra labai svarbus klausimas ir aš norėčiau pabrėžti, kad inovacijų taryba tikrai skiria daug tam e, dėmesio ir nemažai lėšų skiriama MVI ir mes tikrai norime investuoti, norime ir ieškoti galimybių naujų ir akceleruoti tuos procesus. Ir ponas Daliundė irgi uždavė klausimą apie tą akceleravimą. Mes tikrai norime investuoti ir finansuoti tuos projektus, kurie e, neigiamai neveikia e, klimato kaitos. Ir aš manau, kad inovacijų taryba gegužės mėnesį 300 tūkstančių eurų bus e, skiriama žalioms technologijoms. Taigi mes tikrai norime stebėti viską iš arti ir aišku, turime nepamiršti ir įgūdžių vaidmens, nes jūs labai teisingai, ponė Debažoba, akcentavote, kad MVI irgi susiduria su šiuo iššūkiu ir reikia pasirūpinti, kad tos įmonės turėtų daugiau priemonių ir nėra lengva tą padaryti, reikia skubiai to siekti su komisaru Šmitu ir kitais kolegomis tam, kad mes galėtumėme suderinti įvairias politikos rytis. Aš esu pasirengusi surenkti bendrą susitikimą su e, komisaru Bretonu, kad mes galėtumėme daryti didesnę kalbėti apie tai, kas yra aktualu ir kad mes išvengtumėme e, išteklių švaistimo ar užduočių dubliavimo. Taip pat daug buvo kalbama apie įvairias sinergijas tarp su, su kitais fondais. Ir aš tikrai norėčiau pasakyti, kad gruodžio mėnesį aš susitikau su komisaru Ferrera ir Schmidt. Ir mes nusprendėme dirbti iš pat pradžių kartu, kadangi geri, geriausi pavyzdžiai taip ir liko tik tai popieriuje. Deja, mes visi norime ekspertinių žinių, mes visi norime tikrai perkelti tam tikras lėšas, tai čia kalbu ir apie socialinį fondą, regioninį fondą. Turime pasirūpinti, kad mūsų mokslininkai tikrai nuspręstų likti Europoje. Ir dar vienas dalykas, ko mums reikia, tai būtent akcentuoti jaunų mokslininkų situaciją. Ir vienas pavyzdys, e, Marie Curie programa, aš pasiūlysiu, kad ES skirtų atitinkamą sumą doktorantams ir postdoktorantūros studijoms. E, ir sutrumpinsime tą laikotarpį iki šešių metų. Ir tai nėra kažkoks tai stebuklingas sprendimas, bet tai yra konkreti priemonė ir aš norėčiau ją panaudoti, kad bent jau būtumėme kad bent jau nusistumėme aišku signalą Europoje ir pasirūpintume, kad tokie jauni mokslininkai gautų šiokių tokių perspektyvų. Marija Spirakė, antras raundas, viena minutė. Prašau. Gerai, dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė komisarė, kad atvykote pas mus. Na, kaip jau jūs minėjote, horizontas Europai yra investicija į ateitį, tačiau kai kalba eina apie horizontus ir investicijas, reikia nepamiršti jaunuolių, jaunimo. Na ir. Taigi, atrodo, internete vis labiau plinta neapykantos kurstimas, taigi gal skatinsite naujas prietaikas e, tam, kad būtų sustabdytas smurtas prieš vaikus. Tai yra labai svarbu šeimoms ir mums, moterims, e, motinoms. Dėkoju. Dėkoju, panetoja. Dėkoju, e, brangi ponė komisarė, sveika atvykusi į mūsų komitetą. Na, dėl žaliojo kurso. E, tai aišku, pirmiausia, kai kalba eina apie žalį kursą, reikia kalbėti ir apie mokslinius tyrimus. Jūs taip pat minėjote, labai svarbu užtikrinti neutralumą klimato atžvilgių, o taip pat gyvendinti virsmo pokyčių tikslus reikalingos naujovės, reikalinga ir naujoviška pramonės politika. Taigi reikia pagalvoti, kaip galėtume paremti visus šiuos pokyčius. Taigi mes žinome, ko norime pasiekti per žalį kursą, tačiau kitas klausimas, kaip to pasiekti, turint galvoje turim galvoje turimus išteklius ir aišku šiame kontekste ypatingas vaidmuo tenka moksliniams tyrimams. Taigi štai koks klausimas jūsų adresas. Tam, kad horizontas e, Europai duotų e, rezultatų ir be šios programos nieko nepasieksime, tai noriu pasidomoti, kaip jūs e, viską koordinuosite su kolegomis ir su Ferrer ir su kitais, kaip užtikrinsite, kad visi prie to prisidėtų. Ir kartais reikia e, įveikti ir dirbtinai atsirandančias ribas, reikia, um, kad ir kažkas vadovautų viskam, būtų aiškus scenarius. Dėkoju, ponia Mikeliova. Dėkoju, ponia komisarė. Pasisakysiu bulgariškai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą su jumis. Jūs minėjote tai, jog reikėtų veiksmingai panaudoti Europos mokslinio tyrimo erdvę. Beje, nepamirškime ir to, jog, jog kai kuriuose valstybėse narėse moksliniai tyrimai nevykdomi taip jau sparčiai, yra nemenkas atotrukis tarp valstybių narių, tas pats pasakytina ir apie naujovį dėgymą, taigi reikia nutiesti tiltus ir, ir iš horizontas Europai reikėtų skirti tinkamą finansavimą tam, kad e, paskatintume programuose ir projektuose dalyvauti tas šalis, kur yra mažai pažangos mokslinio tyrimų naujovių dėgymo srityje ir reikia pagalbos šiom šalims. Dėkoju, ponė komisarė, dėkoju už e, labai įdomią suteiktą informaciją, įdomų pasisakymą. Manau, kad jūs iškėlėte vieną iš svarbiausių klausimų, kaip užtikrinti, kad klestėtų MVI. Na ir kai bendrauju su MVI, tenka nuolat konstatuoti, kad e, kai įmonės teikia prašymus finansavimui pagal horizontas Europai, susiduria su didelėmis kliūtimis. Ypač e, mažos įmonės mažais žmogiškais ištekliais atsidūrė nuo šalyje. Tai reiškia, prarandame labai vertingus talentus ir sprendimus, ypač perinamojo laikotarpiu. Taigi noriu pasidomėti, kaip komisija gali užtikrinti, kad teikiant prašymus finansavimui um, iš Horizontas Europai programos būtų lengviau. Dėkuoju, ponė komisarė, kad atvykote. Nesidomėsiu dėl Horizontas programos ir biudžeto, nors man aišku tai labai rūpi. Tačiau pasidomėsiu dėl atviro mokslo. Aš manau, kad tai atveria puikių šansų Europai, nes tai leidžia gauti prieigą prie mm, duomenų, tyrimų rezultatų ir tai reiškia, kad bus spartesnė naujų žinių sklaida. Na, ir aš manau, kad užtikrinant prieigą, e, tai taip savotiškai užtikrinama ir mokesčių mokėtojų investicijų graža. Taigi daug kas jau atlikta, tačiau dar reikės nemažai padirbėti, kol užtikrinsime atvirai mokslo tikrai to žodžio prasme, kaip ketina komisija ir toliau paremti atvirai mokslą, e, kaip bus užtikrinta, kad nebus vien tik tais kalbama, bet e, komunikate dėl mokslo tyrimų ir inovacijų dėgymo iš tikrųjų bus numatyta konkrečios priemonės dėl to atviro mokslo gyvenimo. E, ponas Koriopo, po, dėkuoju, ponė komisarė, kad atvykote. Iš, noriu pasidalinti analizę Taip pat turiu klausimą susijusiu, pavyzdžiui, e, su štai ko audito rūmai ir kitos e, institucijos rodo, kad iš tikrųjų nėra tolygaus e, finansavimo paskirstimo geografinių požiūrių, kai yra teikiamas finansavimas moksliniams tyrimams, naujovėms dėkti, skiriasi finansavimas skiriamas skirtingos valstybėms narėms, vienos valstybės labiau įsiveržia prieki naujovių dėgymo srityje, kitos mažiau. MVI skatina pažangą, jos yra savotiški katalizatoriai, tačiau vis dėlto labai svarbus yra tinkamas finansavimas, o jis turi būti tinkamai paskirstamas, įskait, paskirstamas įskaitant ir tinkamą finansavimą dirbtiniai intelektui. Taigi, kai kalba eina apie išteklių paskirstimą, atrodo, yra elitinių klubų. Dėkuoju, ponė komisarė, kad atvykote. Kovo mėnesį naujoji komisija e, pristatys naują MVI strategiją, o taip pat ir naują pramonės strategiją. Na, o žalieji ragina užtikrinti, kad šioje naujoje strategijoje būtų numatytas tos nulinės emisijos, didelis energetikos veiksmingumas ir atitinkami moksliniai tyrimai. Na ir tikriausiai reikės 25 metų tokiai pramoniai reformuoti cheminių medžiagų, plieno e, pramonė, kitose šalnyse suvartojama daug energijos. Taigi, ar horizontas Europai bus pakeistas taip, kad būtų skatinama šios pramonės šakų dekarbonizavimas ir kokios priemonės bus panaudotos šiai strategijai gyvendinti. Ar antrojo ramščio klasterius panaudosite tam, kad būtų uh, užtikrinamas pramonės dekarbonizavimas ir ar uh, strateginis planavimas ir darbo programos leis užtikrinti, kad bus skirimas didesnis pramonės dekarbonizavimo finansavimas. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Noriu paraginti galvoti apie mūsų pramonę, e, jos konkurencingumą, mokymus, švietimą, mokslinis tyrimus ir dabar džiugu, kad už visus šiuos svarbius klausimus, įskaitant jaunimą ir kultūrą, atsakinga viena komisarė. Taigi, kai kalba eina apie mokslinis tyrimus, mokymą, švietimą, naujovį dėkimą, tai aišku, prerogatyva yra valstybių narių rankose, pagrindinės kompetencijos jų rankose, aišku, turime Horizontas Europai programą, na ir kolegos jau išsakė pritarimą E, mes raginame 50 e, procentų padidinti 21 e, metais horizontas Europai skirima finansavimą. Komisija turi galimybę paremti valstybės narės bei jų reformas per Europos semestro procesą. Ypač čia turiu galvoje naujovį, dėgymą mokslinis tyrimus, švietimą, mokymą. Taigi, kaip jūsų manima galima būtų toliau plėtoti šį procesą ir renkti rekomendacijas, kurios iš tikrųjų paragintų, paskatintų valstybės narės. Kitas dalykas yra MVI. Jūs rengiate ir MVI strategiją bei skaitinių gebėjimų darbo atverkį. Noriu pasidomėti, kaip galite paremti tradicinės MVI tam, kad ir jos gautų naudos iš skaitmeninimo. Pirmininkas, ponas Roberos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė. nekalbėsiu apie pinigus, bet noriu pakalbėti apie tą užduotį, kurią permėjau kaip šešėlinis pranešėjas. Man sudaro įspūdis, kad e, galima būtų geriau, veiksmiau gyventinti mokslinio tyrimų programas, reikia mažiau biurokratijos, daugiau ambicijų, e, pra, švaistome laiką, prarandami rezultatai. Taigi, manau, kad reikėtų stelkti į rezultatus ne į procedūras, ne procesus, yra tam tikrų funkcinių reikalavimų. Įmonės turi bendradarbiauti su mokslinių tyrimų bendryjomis. Kai kalbame apie energetiką, žaliavas turėtų būti iš Europos tiekimas, tai yra funkcinis reikalavimas. Na, e, taip, patvirtinamas geriausias idėjos iki 30 metų skiriamas finansavimas keliams metams, tačiau neretai atmetami ar pamirštami geri projektai. Ir šiaip aš manau, kad reikėtų finansavimą skirti sutinkamai su rezultatais, tuo pagrindu. Reikia mažiau biurokratijos, gal galėtumėte į tai atsižvelgti. Dėkuoju. Prašau, dar vienas kalbėtojas. Dėkuoju, padė pirmininkė. Na, aišku, mus labai neramina tai, kad siūloma mažinti, siūloma mažinti biudžetą, vis dėlto turiu du klausimus. Pirmiausia, gal galėtumėte konkrečiau pakalbėti apie tai, kaip po to bus patvirtintas biudžeto mažinimas, kai bus patvirtintos tos finansavimo sritis, kurios yra neliečiamas, kai bus paskirstumas likusios lėšos. Kitas dalykas, jūs kalbėjote apie Europos mokslinių tyrimų erdvės atgaivinimą. Ar e, tos programos bus skiriamos tik valstybėms narėms ar, ar asocijuotoms šalims? E, dar vienas kalbėtojas, dėkoju ponė pirmininkė, dėkoju ponė komisarė. Pagal horizontą 2020 buvo skirtas 300 milijonų eurų finansavimas. E, E, ir jis buvo skirtas daugiau nei 60 e, e, bandomų projektų skirtų G, 5G technologijų dėgymui. EFSI, kitos agentūros EIR taip pat numatė įvairių programų skirtų 5G technologijų dėgymui. Šiuo metu vyksta darbai tam, kad būtų dėgiamos 6G technologijos. Tačiau reikėtų šiame kontekste pagalvoti ir apie žmonių sveikatą, nes kol kas neaišku, kaip 5G technologijos atsiliep žmonių sveikatai. Ir tikrai yra susirūpinimo dėl 5G technologijų ir su mis susijusių magnetinių laikų poveikio sveikatai. Taigi, kai kalba eina apie 5G technologijas, norėčiau pasidomėti, ar ketinate finansuoti tokius projektus, kurie yra skirti 5G technologijų poveikiai sveikatai vertinti. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėl mūsų misijų. Kokią etapą pasiekime Europos Sąjungoje? Uh, E, rengintis techninių, mokslinių e, požiūrį, rengintis penkių misijų gyvendinimui. Mums, aišku, labiausiai rūpi kovos su vėžiniais susirgymais misija. Mes čia atliekame parengimuosius darbus ir parlamente. Kitas dalykas - biudžeto mažinimas. Deja, kadangi jau kartą uh, E, bus drastiškai mažinamas finansavimas, kyla pavojus, kad bus menkiau dalyvaujama įvairiose programuose. Ir tos šalis, kurių šansai sumažės dalyvauti programuose, yra labiausiai pažydžiamos ir iš žaliojo kursų perspektyvos. Taigi yra dviguba rizika, nes mažėjant e, e, biudžetui, finansavimui, labiau išsibarsto lėšos ir kyla įvairių rizikų. Kaip jūs visą tai žiūrite? Dėkoju, ponė pirmininkė Buzakai. Ir dabar, ponė komisarė, penkias minutės paprašysiu atsakyti. Na, Uh, daug kas čia kalbėjo angliškai, bet tikiuosi vertėjai pagelbės ir dar sėkiai penkias minutės prašoms. Dėkoju, dėkoju parlamento nariams už klausimus. Na ir uh, Taip, jeigu ne aš atsakysiu, tai mūsų tarnybos atsakys tam, kad būtų kiek įmanoma daugiau aiškumo, nes aš manau, kad visi pasisakymai yra vertingi, svarbus. Na ir tikrai svarbiausia yra tai, kad vyksta aktyvus dialogas ir jeigu ne viską atsakysiu, atsakys mano komanda į visą jūsų paslaugoms. Pirmas atsakysiu dėl emisijų, nes nesikė buvo iškeltas šis klausimas. Tai yra dėl tų misijų, atsiprašau. E, nuo rugsėjo mėnesio kalbam apie misijas. Kiekviena misija yra skirtinga, tačiau reikia bendros, e, bendros tikimės su mumis ir labai aiškiai pasakysiu, kad iki gegužės vidurio e, pagal kiekvieną misiją turi būti nustatytas kiekvienas veiksmas, kuris bus vykdomas Europos europinių lygių, tam, kad šie veiksmai galėtų būti aptariami nacionalinėse parlamentuose piliečių lygių. Na ir kai visi susirinksime, galėsime įvertinti ir tuos kriterijus, kuriuos siūlis parlamentas, be kita kur darybose, tam, kad galėtume aptarti rezultatus, galvojant ir apie laiko terminus, nes iki 24 metų turi būti apčiuopiamų rezultatų kiekvienam matoma kiekvienam piliečiui, um, jie turėtų būti pamatuojami ir kasmet turi būti tam skirima po 10 procentų. Na, o kaip žinia, nuo gruodžio mėnesio e, pagal kiekvieną misiją buvo skirdamas asmuo, kuris atsakingas už dialogą su parlamentu. Nebijokite kreiptis į jį, nes jie žino, kad jie yra skirti tam, kad būtų palaikomas ryšys su parlamentais. Sutinku, kad e, gal e, daugiausia pažangos yra kuriant komitetą atsakingą už e, kovą, už kovą su viešiniais susirgymais. Na ir aš manau, kad dabar pribrendo laikas nustatyti konkrečius veiksmus. Tačiau kartu nepamirškime, kad nuo pat pradžių reikia traukti piliečius. Svarbi jų prieiga, taip pat galimybė pasinaudoti įvairią infrastruktūrą egzistuojančią tarp valstybių narių ir iš tikrųjų e, vienas dalykas gerai kalbėti apie E, labai tikslę mediciną. Tačiau yra žmonių gyvenančių tokiuose vietovėse, kaimo vietovėse, kur nėra prieigos prie interneto, nes ryšys yra pernelyg silpnas, taigi infrastruktūra yra svarbu. Taigi prašau kreiptis mane, atrinkti veiksmus ir nuo gegužės mėnesio jau kalbėsime apie konkrečius veiksmus. Kita svarbi tema ir ponė Mikhailova kėlė šį klausimą ir ponas Busikas dėl išplėtimo priemonių. Pasiskisiu labai aiškiai. Ne nebus tokio biudžeto mažinimo, kuris neigiamai atsilieptų e, priemonių išplėtimui. Tai yra mano prioritetas, nes akivaizdu yra štai kas, kad iš tikrųjų yra atotrukis mokslo tyrimų naujovis rytyje ir atitinkamų skaičių. Na, jie kaip ir suprantami, kodėl taip yra, tačiau sunkiai paaiškinami. Taigi pagal dabartinę e, horizontą 9 milijonai buvo skirta išplėtimui, 5,6 skirima bus 13 e, valstybių narių, likusi dalis bus skirima 15 valstybių narių. Dabar be kita ko parlamento dėka ši situacija pasikeis, bus numatyta keletos priemonių. Mes ir toliau sustelksime į tai, kas gerai vyksta, tvin, e, tai yra mažas kaštų panaudojimas, partnerystės tarp miestų ir taip toliau. Taigi iš tikrųjų labai svarbu užtikrinti sinergiją ir su regioninės plėtros fondu, nes vienas dalykas yra, aišku, regionas e, paaiškinti tyriems, kad reikia kurti mokslinės ekscelencijos centrus, tačiau kitas reikės pastatai infrastruktūrą, kas leistų įgyvendinti jų idėjas, o idėjas versi produktais. Ir bet to pasiūlysiu ir kitų e, priemonių. Iš ankstinis projektų įvertimas, nes e, ne, e, retai projektai nėra tinkamai vertinami. Aš manau, kad juos reikėtų tinkamai vertinti, kad nenutiktų taip, kad atmetami geri projektai, kurie negauna finansavimo. Na ir iš tikrųjų reikalingi tokie finansavimo mechanizmai, kurie leistų apjungti jau egzistuojančių konsorciumų pastangas. Tai yra sudėtinga tema. Yra konsorciumų, kurie gerai pradėjo veikti pagal horizontą 2020. Na, yra kritika, kad tai buvo savotiški uždari klubai, tačiau kita vertus reikalinga motivacija, paskatos iš kitos pusės tam, kad konsortimai tarpusavį keistusi praktiką, idėjomis, Ir čia tikrai dėsiu daug pasagų ir skirsiu tam dėmesio. Bet to kiekvienas sėkiai reikėtų viską gerai pasversti, tam, kad nemastume iš akių mokslinių tyrimų. Pavyzdžiui, Marie Curie veiksmai. Mes turime uh, e, bandomų projektų ir tarp e, RNA ir EAC generalinių direktoratų ir jų dėka galima bus teikti finansavimą tiems moksliniams e, tyrėjams, kurie negavo finansavimą pagal horizontas 2020, tačiau tą finansavimą jie dabar galėtų atlikti su sąlyga, kad jie vykdė vykdys savo projektus e, ne kilmės šalyje, o vienoje iš 13 atrinktų valstybių narių. Mes turime šalių, kur. Mm, grįžta apie 62 procentai mokslinų tyriejų, kurie buvo anksčiau išvykę. Taigi per bandomųjų e, projektų pirmuosius dviejus gyvenimo metus mes viską vertinsime ir kursime, tikėkime, me, nuolatinį mechanizmą. Ir tikiuosi, kad pavyks dirbti būtent šią kryptimį. Bet to dar norėčiau pakalbėti apie Europos inovacijų tarybą ir MVI, nes iš tikrųjų labai svarbu užtikrinti maksimalų informacijos suteikimą ir dar norėčiau sugrįžti prie OIT jai tenka ypatingas vaidmuo. Reikia nuo pat pradžių gerai pagalvoti, kaip Europos technologinių info, inovacijų institutas galėtų geriau bendratarbiauti su konkurencingumo taryba. E, technologinių institucijų pirmoji užduotis buvo kurti infrastruktūrą. Tai yra kitoks dalykas nei konkurencija, tačiau labai svarbu uh, kad būtų atliekamas šis darbas tam, kad būtų kiek manoma greičiau perėta prie inovacijų tarybos. Kaip ten bebūsiu, nurodysiu savo komandai dirbti ties šiais klausimai, tam, kad būtų sudarytos sąsajos tarp e, Europos e, technologijų inovacijų instituto ir konkurencijos rytis. E, tai yra sritis, Na ir dar mažai kalbam apie moterų tyriejų vaidmenį ir jų vietą. Taigi um, Europos inovacijų taryba rodė, kad um, moterų tyriejų skaičius nuošimtis yra pernelik žemas, man jis neprimtinas. Taigi tikėkime, kad bus pasiektas 20 procentų tikslas. Tai yra, kad kai jau kalba eis apie naujovių dėgymą, įmonėse bus moterų, vadybininkių, tyriejų, kurios įdėks praktiškai naujoves idėjas ir pasižiūrėsime, kaip užtikrinti, kad būtų gyvenintas šis sprendimas. Galėčiau įsivaizduoti, kad yra ir kitų klausimų. Na ir tiesiog noriu dar sėki priminti, kad man labai svarbu pasikliauti jumis tam, kad galėtume uh, generuoti mintis dėl naujos susidariusios situacijos. Mes turime tris ramščius šioje mūsų aptariamoje srityje. Svarbu, kad būtų užtikrintas bendradarbiavimas uh, tarp šių sričių, tarp misijų, tarp Marija kuri veiksmų, tarp inovacijų tarybos. Mes uh, kaip galime gyveninti visą tai be uh, sienos veiksmų. Na ir aš manau, kad mūsų ambicijos gali būti geros, bet svarbu įgyvendinti praktiškai, tik dar sėki pakartosiu, e, misijos nėra atsitikti atskiri kažkokie organai, ne, jie tarpusavėje susiję, jie apjungiami per partnerystės, e, man reikalingos ir jūsų praktinis žinios, patirtis tam, kad sudarytume maksimales prielaidas su paprastimui ir prielaidas tam, kad būtų žvengiama į priekį. Ir turint visą tai galvoje, nepamirškite, kad yra trys ramščiai. Svarbi um, jų sinergija ir taip pat labai svarbi Europos mokslinio tyrimo erdvė ir Europos mokymo, švietimo erdvė. Taigi ir čia reikalingos sinergijos ir todėl raginu, kad per mokslinio tyrimų ir inovacijų dienas rugsėjo mėnesį sukurtume um, bendrą diskusijų platformą, kuri leistų kalbėti apie Europos mokslinius tyrimus, mo, švietimą, ūkdymą, mokymą. Ir ne rugsėjo mėnesį bus laikas kurti tokią sinergiją, o jau dabar. Ir atsakant į ponios Pirakį klausimą, kai kalbame apie vaikus, jų apsaugą, tėvų vaidmenį, tai skaitminio auklėjimo mokymo veiksmų planas taip pat yra svarbus. Jis bus gyvenimas nuo birželio mėnesio. Tai daro ir su Europos mokslinio tyrimu, ir Europos mo mokymo švietimo erdvės vaidmeniu. Taigi, uh, manau, kad mes ir toliau konstruktyviai keisimės mintimis tam per šiuos metus, nežiūrint visų turimų kliučių, nesutikdami su biudžeto mažinimi, sukursime tvirtą pagrindą, kuris leis mums kiek įmanoma greičiau ir sparčiau ir veiksmingiau žengti į priekį. Gabriel, for your presence, thank you for uh, very excellent dialogue. Thank you for your involvement. Dėkoju už tai, kad atvykote, dėkoju už atvirumą ir norą bendradarbiauti su mumis. Mes ir toliau stebėsime, kaip yra įgyvendima horizonto programa ir dirbsime kartu ateities labai. Ačiū.